Good afternoon, dear colleagues, uh, ladies. Labadiena, kolegos, ponios ir ponai. Dabar išklausysime Estijos pirmininkavimo prioritėtų pristatymo. Pasisakys trys ministrės. E, visų pirma, e, ponia Kadri Simpson, verslumo ir informacinių technologijų ministrė. Taip pat atsakinga už e, erdvę. Kaip žinote, Estės pirmininkavimo metu įtrio komitetas nagrinės keletą svarbių šios srities e, pranešimų švarios energijos, elektroninių ryšių ir paskutinės iniciatyvos pramonės bei kosmoso politikoje ir taip pat kitus. Taip pat pradėsime darbą dėl devintosios pagrindų programos. Pradėsime renktis devintai pagrindų programai. Tai susijęs su pramonė, konkurencingumu bei energetikos klausimais. Tai Taip pat tuo laiku norėtume pradėti dėrybas dėl kai kurių svarbių e, pasiūlymų ir norime, kad Estijos pirmininkavo metu būtų parengta bendra pozicija, ypač dėl švarios energijos pasiūlymų rinkinio. Tai tikrai svarbus e, pasiūlymų rinkinys. Ir Estijos e, pirmininkavimo metu didelis dėmesys bus skiriamas skaitmeniniai darbo atvarkiai, nes skaitmeninės rytyje Estija yra viena labiausiai pažangu, pažengusių šalių. Ir tikimės, kad įtrio e, komitetas susilauks ypatingo dėmesio per jūsų pirmininkavimą. Tikrai malonu jūs čia matyti, ponė ministrė. Ir dabar žodis jums pristatyti Estijos pirmininkavimo programą. E, kaip terapija atrodo iš jūsų ministerijos perspektyvos. Ačiū. Pirmininkė Buzekai, galiu pažadėti, kad įtrė komitetas susilauks ypatingo dėmesio iš mūsų. Norėčiau kai ką pasakyti asmeniškai. Aš e, e, dirbu akademinėme pasaulyje ir jaučiuosi, e, jaučiu, kad esu kaip namie čia. Gerbiami įtre e, komiteto nariai, ponios ir ponai, man tikrai didelė garbė pristatyti jums e, kito pusmečio pirmininkavimo pri, prioritetus. ITRE komiteto nariai vaidina svarbu vaidmenį tvirtinant ES energetikos politiką bei priima sprendimus dėl ES konkurencingumo. Uh, atsižvelgdama į visą tai, tikrai vertinu šią galimybę keistis, pasikeisti nuomonėmis kaip kolegos. Praėjusiais metais Susitikite su mano kolegomis Stalinė, aš turėjau galimybę e, dalyvauti įvorėse susitikimuose Briuselėje. Trauge turime ieškoti geriausių sprendimų, kurie būtų palankiausi Europos piliečiams ir verslui. Manome, kad Europa gali įveikti visus mums šiandien iš, iškilusius iššūkius bei išnaudoti įvairiausias atsiveriančias galimybes. Dabar norėčiau pakalbėti apie energetikos politiką. Tai labai svarbus visuomenės sektorius. E, ir mes norime pasiekti pereimą prie e, esminį pereimą prie visiškai, visapusiškai veikiančios energetikos sąjungos. Taryba norės e, užsitikrinti, e, sumažinti ES priklausomybę nuo įvežamos energijos bei dirbti atremiant klimato iššūkį. Dirbsime dėl komisijos pasiūlymų keturiose sritise - elektros rinkos dizaino, valdysenos, energetikos sąjungos, atsinaujinančių energijos šaltinių ir e, našaus energijos naudojimo. Bandysiu. Estija yra pasiryžusi siekti subalansuotų ir kokybiškų teisės aktų. Remsimės Maltos pirmininkavimo metu nuveiktų darbų ir sieksime pažangos dėl švarios energijos pasiūlymų rinkinio. Tai ypač svarbu uh, E, tai vienas svarbių ramščių šioje srityje. Tinkamai veikianti energetikos sąjunga užtikrintų geriausius energijos tiekimo šaltinius ir taupų energijos naudojimą. Klimato politika ir integruota energetikos politika padės mums pasiekti konkrečių tikslų atskiruose sektoriuose. Sieksime užtikrinti aiškumą čia ir taip pat užtikrinti e, investuotojams, Europos ir tarptautinės investuotojams palankę aplinką. Sieksime, kad visi šie tikslai taptų realybę. Tikimės pradėti trišalės darybas dėl energijos našaus naudojimo su parlamentu ir E, jei parlamentas e, bus pasirengęs, vėliausiai trišalės darybos turėtų prasidėti lapkričio mėnesį ir tikimės pasiekti dėl pastatų, dėl našus energijos naudojimo pastatuose direktyvos. Skaitmeninė darbo tvarkė yra mūsų horizontalusis prioritetas visuose sektoriuose, taip pat ir energetikos. Sieksim, dirbsime su valstybėmis narėmis, uh, E, siekdami privataus ir viešojo sektoriaus sinergijos energetikos sektoriuje. Dėl antro šiaurinio srauto pasiūlymo pradėsime diskusiją su komisija dėl e, dėrybinių įgaliojimų suteikimo mūsų pirmininkavimo metu. Pirmosios diskusijos numatytos e, Liepos 25. -ąją. Esu atsakinga ir už kitą karštą temą konkurencingumo taryboje, tai yra pramonės politika. Gegužės mėnesio konkurencingumo ministrų taryboje visos valstybės narės pareiškia, kad pramonė ir gamybos sektorius turėtų išlikti vienu svarbiausių ES politikos prioritetų. Ta akcentavo ir Europos vadovų taryba savo susit paskutinėme susitikime birželio mėnesį. Ko, taryba paragino komisiją parengti ES pramonės strategiją ir pa, parengti taip pat svarbiausius strateginių tikslų planą bei veiksmų planą, kaip juos įgyvendinti. Džiaugiamės rezoliuciją dėl e, pramonės strategijos, kurią parlamentas pratino praėjusią savaitę. Estija palaiko visus tos rezoliucijos siūlymus ir dirbsime e, ta, tomis kryptimis. E, Estija savo pirmininkavimo metu dėmesio skirs ir skaitmeninimui, pramonė, pramonės skaitmeninimui ir e, pažangesniai e, gamybai. Žinome, kad tai svarbu ir, kom, ir parlamentui, ir jūsų komitetui. Kalbėdama apie pramonės sektorių, norėčiau išreikšti, paremti ir Europos gynybos fondą bei Europos e, gynybos plėtotės programą ir tikiuosi, kad visi numatyti planai bus sparčiai gyvendinti. Tikimės, kad parlamentas bus geru mūsų partneriu šioje srityje, ypač atsižvelgiant į parlamento 2016 lakučio mėnesio rezoliuciją, kurioje komisija raginama stiprinti gynybos sektoriaus e, pramoninį elementą ir bazę. Gynybos pramonė yra labai svarbi. E, kalbame apie 500 tūkstančių kokybiškų profesionalių darbo vietų ir tikimės, kad šių dokumentų svarstymas vyks sparčiai. Norčiau pasakyti ką apie startuolių iniciatyvas. E, konkurencingumo taryba svarstydama šį klausimą pasveikino komisijos pateiktą e, pasiūlymą dėl startuolių ir e, augančių įmonių ir paragino užtikrinti geresnę aplinką palankę inovacijoms ir verslumui. Estija pirmininkavimo metu rengėsi e, toliau dirbti dėl komisijos iniciatyvos. Savo pirmininkavimo metu mes E, apžvelgsime jau gyvendintas priemonės ir aptarsime veiksmus, kurių reikės artimiausiais metais. Tuo ir norėčiau baigti savo pristatymą ir padėkoti visiems už dėmesį. Esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus apie pramonę bei energetiką, o mano kolegos kitus, atsakys į kitus klausimus ir aptars juos vėliau. Dėkuoju Jums. Na kągi, pirmiausia, aš Norėčiau kreiptis į frakcijų atstovus. Pirmiausia, suteiksiu žodį frakcijos atstovams. Pone De Castillo, EPP frakcijos vardu, prašau. Eh, Labai dėkoju, aš norėčiau pasakyti jūs atvykus į mūsų komitetą. Labai malonu buvo išgirsti iš jūsų, kad jūs esate iš tikrųjų pasiryžę aktyviai dirbti energetikos srityje. Tai yra e, iš tikrųjų nepaprastai svarbus dokumentai, kurie labai rūpia mūsų komitetui. Jums yra žinoma, kad mūsų komitetas rūpinasi įvairiais klausimais, bet e, e, taip vadinamasis žiemos švarios energetikos dokumentų rinkinys yra nepaprastai svarbus. Taigi mes tikimės, kad mes galėsime po vasaros atostogų per tris mėnesius susitarti uh, ir susilaukti bendros tarybos pozicijos. Aš suprantu, kad nebus lengva tai padaryti, bet vis dėlto vilčių turime nemažai. O ašgi asmeniškai norėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad yra du aspektai, kurie yra susiję su valdymu ir elektros energijos rinkos modeliu ir jungtis šioje rinkoje. Šie dalykai yra aktualūs mano šaliai ir kitoms šalims ir mes iš tikrųjų norėtume judėti į priekį. Mes norėtume turėti bendrą elektros rinką. Ir labai svarbu yra užtikrinti, kad visos valstybės narės rastų deramas jungtis, sukurtų tas deramas jungtis. Ir jos turi būti stiprinamos. Ne tam, kad galima būtų padidinti. Uh, kiekvienos šalies pajėgum, pajėgumus, kad galima būtų da, e, užtikrinti, kad kuo daugiau, e, kad kuo didesnė būtų tų jungčių apkrova. Bet tam pirmiausia, kad investuotojai investuotų į tų jungčių kūrimą. Tai yra mūsų galva, tai yra EPP frakcijos e, galva labai svarbu. Dėkoju. Toliau SND frakcijos vardu kalbės kolega Zorinio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ponę ministrę ir palinkėti jums kuo didesnės sėkmės. Iš jūsų pirmininkavimo iš tikrųjų daug ko tikimasi, ypač skaitmeninės sąjungos srityje. Pirmiausia dėl to, kad mes žinome, kad Estijo, Estija pirmauja šioje srityje, jūs pirmaujate, kurdami žinių visuomenė, informacinė visuomenė. Ir tai, kad pas mus atvyks e, už verslumą ir švietimą atsakingi ministrai, tai būtų labai sim simboliška. Nes mums reikia galvoti ne vien apie skaitmeninę rinką. Jūs turėsite parodyti e, lyderystės pavyzdį, kurti naujas darbo vietas ir taip pat daug dėmesio skirti uh, įtraukties aspektui, tam, kad visi mūsų piliečiai galėtų pasinaudoti skaitmininės visuomenės privalumais. Aš įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymą ir noriu užduoti jums du klausimus. Aš e, rengiu pranešimą dėl internetinio ryšio regionuose. Ir tą dokumentą mes norėtume baigti nagrinėti jūsų pirmininkavimo metu. Jis yra susijęs su daugybė įvairiausių klausimų ir su interneto ryšių viešuosiuose vietose, su to, kaip bus baigta bendra skaitminė rinka, bus kuriama informacinė visuomenė Europoje ir su kitais dalykais. Kaip Estija savo pirmininkavimo metu ketina pasinaudoti turimomis galimybėmis e, tam, kad e, e, būtų daroma pažanga šių klausimų. Švarios energetikos paketas. Suprantame, kad energetika yra, tai ir skaitmeninės technologijos yra tarpusavį susijusios ir kad tie dalykai taip pat turi būti tvarkomi taip, kad mes galėtume gyvendinti Paryžiaus susirimo įsipareigojimus. Ir skaitmeniniai tinklai turėtų būti derinami su mūsų energetikos tinklais. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti kuo didesnį mūsų verslo konkurencingumą ir tai būtų tikrai labai naudinga ir mūsų piliečiams. Taigi, ponio ministrė, mes iš tikrųjų daug ko tikimės iš Estijos pirmininkavimo. Taigi, kaip jūs dirbsite su dokumentu, kuris vadinasi Wi-Fi for you ir kaip ketinate uh, dėkti skaitminės technologijas uh, visur skaitminio energetikos srityje? Dėkoju. EKR frakcijos atstovas. Aš norėčiau taip pat, panė ministrė, pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Jūs e, pradedate savo pirmininkavimą labai svarbių laikų. Šiuo metu yra nagrinėjamas e, energetikos dokumentų rinkinys. Ir tas dokumentų rinkinys e, veiks mūsų ekonomiką daugybę metų, nes visų valstybių narių ekonomika yra priklausoma nuo energetikos. Jūs paminėjote, kad ketinate pradėti dviejas trišalės dėrybas, kurios bus skirtos šiam dokumentų rinkiniui. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad tos septynios e, skirtingos rytis būtų nagrinėjamos nuosekliai. Kaip jūs ketinate organizuoti darbą taryboje? Tais klausimas, aš žinau, kad taryboje yra įvairių nuomonių, įvairių lūkesčių. Aš suprantu, kad klausimas yra sudėtingas, bet aš norėčiau išgirsti jūsų asmeninę nuomonę. Tai ko jūs tikitės iš tų trišalių darybų? ponia Kalas. Taip, tai yra unikali galimybė man kalbėti mano gimtają estų kalbą. Taigi aš tą ir padarysiu. Labai malonu Jūs matyti, ponia ministrė, mūsų komitete. Aš norėčiau Jūs paklausti apie energetikos rinkos modelį. Ką tik komiteto vykusiame posėdėje mes apie tai kalbėjome gan įsamei ir aš norėčiau uh, paklausti jūsų, ką jūs apie tai galvojate. Daug kas netikė, kad modelis pagrystas rinkos veikimu pasiteisins. Ir todėl aš noriu paklausti, kaipgi taryba vertina tokį modelį. Ar yra kokiu nors vilčių, kad pavyks susitarti dėl energetikos rinkos modelio? Uh, ir taip užtikrinti, kad energetikos rinkos geriau funkcionuotų. Labai dėkuoju Jums, ponė Kalas, už tai, kad Jūs kalbėjote estiškai. Toliau, ponas Turmes, Jūs taip pat kalbėsite estiškai, aš tikiuosi. Na, tuomet mano kalba būtų labai trumpa. Na kągi, dėkuoju Jums, ponė ministrė, už tai, kad Jūs rugsėjo mėnesį, 29 dieną, ketinate surenkti e, derenginį, kuriame bus kalbama apie tai, kaip galima būtų paversti debatijos regi, e, jūros regioną, regionų, kuriame visi energijos poreikiai būtų patekinami iš e, atsinaujančius energetikos išteklių. Uh, Mes e, matome, kad jūs labai gerai pasinaudojote e, e, Šiaurės Europoje turimomis jungtimis. Gal galėtumėte apie tai papasakoti, apie elektros rinką. Ir aš suprantu, kad sustrimo memorandumas dėl tinklų, tinklo sinchronizavimo su Europos tinklais dar nėra pas, pasirašytas ir visos Baltijos šalis e, to norė, norėtų, kad jis būtų pasirašytas, bet ar jūs esate pasiruošę bendradarbiauti? Ir paskutinis dalykas - pramonės politika. Komisijos narys ponas Kas e, pateikė pasiūlymą ir mes turime, e, turime atsiprašau, dėl e, komisijoje patikė pasiūlymą dėl automobilių, elektra varomų automobilių. Kaip jūs ketinate e, elgtis šioje srityje, nes mes čia turėtume tikrai neprarasti savo konkurencinio privalumo tam, kad mus neaplenktų Kinija ir kitos šalis. Ponas Likijotis. Ačiū. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ministrę ir norėčiau palinkėti jai sėkmės. Iš savo patirties aš žinau, kad nedideliai šaliai pirmininkauti Europos ministrų tarybai nėra lengva. Aš e, da, esu iš Kipro ir iš Kipro patirties žinau, kad pirmininkauti nėra lengva, taigi linkiu Jums sėkmės. Mano klausimas yra toks. Jis yra susijęs su rinkos modeliu, kuris kūriamas pastaruoju metu. Mes matome, kad yra šalių, yra regionų, kurie nėra jungti į bendrąjį tinklą. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti e, apie e, energijos rinkos modelį. Ir dar vienas klausimas. Energetinės skurdas. Tai yra nepaprastai aktuolus Europoje reiškinys. Europos parlamente mes dažnai girdime įvairių Europos komisijos pareiškimų, bet realiai matome, kad komisija neturi jokio konkretesnio veiksmų plano tam, kad padėtų milijonams ir milijonams Europos gyventojų įveikti šį, e, šią problemą. Toliau, jūs kalbėjote apie mūsų er, energetinį, e, energetinį savarankiškumą ir apie šiaurės rūtą. Bet e, aš asmeniškai manau, kad e, pavyzdžiui pietų srautas, piet, pietų krypties plėtra taip pat būtų, galėtų būti naudinga. Ir aš žinau, kad Estija yra pažangi labai šalis Ir e, gal galėtumėt mums paaiškinti, ko jūs sieksite atsinaujančios energetikos srityje. Ir e, kaip jūs vertinate Europos komisijos e, sumažintus tikslus susijusius su atsinaujančia energetika. Ir gal galėtumėt taip pat, ką nors pasakyti apie pramonės politiką. Pietų Europos šalise yra e, pramonė nyksta dėl vykusios krizės ir recesijos. Kaip jūs ketinate spręsti tas problemas? Ponas Petersen. Dėkoju ir aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Mes, kaip ir kolegos kalbėjo, turime daug lūkesčių, daug ko tikimės iš Jūsų. Ir būtų gerai, jeigu Jūs išsame pakalbėtumėte apie energetikos dokumentus. Ir jūs turite nemažai siekių, daug ką norėtumėt pasiekti savo pirmininkavimo metu. Aš jūsų to sveikinu, bet tai yra nepaprastai didelė užduotis, tai nepaprastai sunkus darbas. Ir būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt įsameu mums paaiškinti, kaip jūs ketinate pasiekti savo užsibrieštus tikslus. Tie tikslai tikrai yra nepaprastai geri ir Europos parlamentas turi daryti viską, kad jūs paremtų jūsų darbe. Bet Kaip Jūs vertinate, ar tas Jūsų požiūris yra realistiškas? Taigi, prašau, nemažinę savo ambicijų, vis dėlto elgtis realistiškai. Toliau, ponas Benson. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs, ponė ministrė, čia Europos parlamente. Ir mano klausimas taip pat yra susijęs su energetikos politika. Mes žinome, kad liberalizuota energetikos rinka yra naudinga ir vartotojams, ir verslininkams. Tačiau, kai aš. kad aš matau, kokia yra pozicija ministrų. Matau, kad uh, kad, pažiūrėk, kai kalba eina apie vėjo energiją, jie, ministrai nesilaiko ambicingos pozicijos. Mes galėsime sumažinti savo priklausomybę nuo rusiškų pono Putino dujų ir nuo artimųjų rytų iškastinio kūro. Tik jeigu skatinsime sinūnčią energetiką, tai būtų ir mūsų, naudinga ir mūsų vartotojams, ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir kartu mes matome, kad uh, ministrai vis dėlto laikosi nacionalistinio uh, požiūrio. Ir uh, jie nori, kad viską vis dėlto svarstytų perdavimo sistemų operatoriai, nacionaliniai operatoriai, o nenori uh, plėtoti regioninio bendradarbiavimo modelio. Ką jūs darysite tam, kad e, tarybos e, požiūris būtų artimesnės mūsų pozicijai? Panas Butikofer. Ačiū, ponė ministrė. Aš turiu du klausimus, kurie yra susijęs su pramonės politika. Pirmasis, pirmasis klausimas yra štai toks. Praeitoje plenarinėje sesijoje mes patvirtinome rezoliuciją e, didelę balsų persvarą kurioje mes paraginome sukurti išsame pramonės politiką taryba ir komisija turėtų tą, e, akti, dirbti aktyviau. Ką jūs darytumėte tam, kad atsižvelgtumėte į tokį mūsų reikalavimą? Jūsų programoje apie tai nėra kalbama e, gynybos pramonė. Antras mano klausimas. Nuo 2009 metų mes turime viešųjų pirkimų direktyvą, tačiau ji nėra įgyvendinama. Jei ji būtų įgyvendinama, tuomet mes galėtume milijardus sutaupyti kiekvienų metų, išvengtume milijardinių e, e, išlaidų, nes valstybės narės e, netaiko net mažiausiai, net būtiniausių rinkos konkuren, konkurencijų užtikrinti reikalingų sąlygų. Ką jūs darytumėt, kad ištaisytumėt tokią situaciją? Taip, dėkoju, sako ponė Werner. Mano klausimas yra panašus į pono Butikoferio klausimą. Mes patvirtinome parlamente nemažai įvairių rezoliucijų dėl pramonės, dėl pramonės politikos, dėl nuoseklios pramonės politikos, kurią turėtume turėti ES. Ir ponas Butikoferis parengė pranešimą dėl pramonės skaitmeninimo. Ir uh, Mes žinome, kad 15 e, pramonės asociacijų vadovai e, perdavė nemažai įdomios informacijos ponui Buzekui. Kaip jūs į tai reaguosite? Mes e, pastarojoje savo rezoliucijoje numatėme tam tikrą terminą. Taigi, ką jūs darysite tam, kad komisija pagaliau parengtų nuseklę pramonės politiką, kuri taip reikalinga Europoje, arba bent jau jį turėtų paskelbti komunikatą šiuo klausimu? Dėkuoju ir aš taip pat turiu tokį trumpą klausimą. Žiniasklaidoje rašoma apie tai, kad jūs norėtume savo pirmininkavimo metu praplėsti e, darybinius įgaliojimus dėl Šiaurės srauto 2 projekto. Ir ar jūs neketinumėt e, praplėsti tų įgaliojimų ir uh, dėrybomis dėl kitų atviroje jūroje tiesiamų vamzdynų. Tai gali būti mums svarbu žinoti, ypač galvojant apie tai, kad ateityje gali būti sudaromi susitarimai dėl to. Atsižvelgiant, tai, kad mums reikės susitarti dėl to. Gerbėjai pramonės komiteto nariai, dėkuoju Jums už Jūsų klausimus, įvairius Jūsų klausimus. Ir aš žinau, kad į kelis klausimus galės atsakyti mano kolegės. Ašgi pasistengsiu kuo geriau sakyti į man skirtus klausimus. Jūs klausėte, ar mes galėsime e, dirbti ambicingai ir pakankamai realistiškai. Na, aš tikiuosi, kad mes galėsime ir ambicingai, ir realistiškai dirbti. Aš galiu e, pateikti Jums e, pavyzdį iš mano kolegos Kalas patirties. Ir aš Aš atsiprašau, aš pas, paseksiu pono, ponios kalas, pavyzdžiui, ir kalbėsiu taip pat estiškai, nes žinau, kad vertėjai mane puikiai išvers. Klausydamasi jūsų klausimų, aš pastebėjau, kad jums labai rūpi tai, ko mes sieksime pasiekti švarios energetikos srityje. Iš tikrųjų ir mes kalbėjome apie trišalės darybas e, dėl pastatų energetinio naudingumo ir mes patvirtinome bendrą poziciją dėl to klausimo birželio 26 dieną. Ir energijos vartojimo efektyvumas e, yra nepaprastai svarbus. Ir e, Estija ketina dirbti su visais energetikos dokumentų rinkinio skyriais vyko jau kiekvieną savaitę vyks darbo grupės posėdžiai ir mes norėtume susitarti dėl bendro požiūrio dėl atsinaujinančios energetikos. Energetikos sąjungos uh, valdyseną. Šis rytis yra prioritetinė mūsų galva ir yra, ji yra susijusi su kitais e, pasiūlymo e, aspektais. Aš kalbu apie švarios energetikos dokumentų paketą. Ši valdymo sistema turėtų būti ir stipri, ir lanksti. Tai turėtų būti e, tokia valdymo sistema, kuri padėtų ES pasiekti visų užsibrieštų tikslų iki 2030 metų. Mes turime mažinti administracinę naštą ir kartu stebėti, kokia pažanga yra daroma. Pone Kalas e, klausė apie energetikos rinkos modelį. Šis klausimas mums labai rūpi. Ir mes iš tikrųjų jau nemažai pastangų uh, įdėjome, nagrinėdami šį modelį. Mes norime, kad energetikos rinka veiktų gerai. Ir mes suprantame, kad reikia taikyti principus, kurie būtų pagristi rinkos veikimu. Bet šio, dėl šio klausimo yra įvairių nuomonių ir todėl mes turime jas visas derinti. Mums atrodo, kad kai kalbame apie energetikos rinkos modelį, yra keturi svarbus e, dalykai. Mes norėtume, kad taryba susitartų dėl bendro požiūrio rugsėjo mėnesį. Ir e, tikimės, kad Europos parlamentas galės paremti mūsų pastangas, nes mes norėtume pasiekti susitarimo iki 2018 metų. Jūs taip pat klausote ir e, apie tai, kokias iniciatyvas mes pradėsime skaitmeninių technologijų srityje. Apie tai galės pakalbėti mano kolegė ministrė Urve Palo. Bet jūs taip pat klausėte ir apie skaitmeninės technologijas ir energetiką. Mes ketiname paskelbti pareiškimą dėl viešojo, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių. Kalbėsime taip pat apie energetikos sektoriaus ateitį ir apie tai, apie vairias energetikos, energijos gamintojų ir įvairių tinklų operatorių duomenų platformas. Mes norime, kad būtų dėgiami taip pat pažangieji skaitikliai. Norime, kad mūsų visos, visi tinklai būtų deramai sujungti, kad jie gerai funkcionuotų. Mes suprantame, kad be skaitmininių platformų mes to negalėsime padaryti. Kai kas klausė, apie mano šalies e, daroma pažanga. Panas Turmės klausė, pavyzdžiui, apie e, desinchronizavimą. Mes taip, e, šiuo metu mūsų tinklai yra sinchronizuoti su Rusijos ir Baltarusijos tinklais. Ir mes norėtume tikėtis, kad čia bus padaryta kažkiek pažangos. Mes išnagrinėjome taryboje E, įvairias galimas disinchronizavimo su Rusijos ir Baltarusijos tinklais schemas. Yra įvairių alternatyvų, bet ko gero tokia. Ta, e, tas variantas, kuris labiausiai tikėtinės, yra e, jungtis per Lenkiją ir į vidurio Europą. Ir mes tikimės, kad Netrukus bus e, taip pat paskelbti e, įvairių tyrimų, jau vykdomų tyrimų rezultatai ir kad mes galėsime pasirašyti tarpusavės susipratimo memorandumą iki 2017 metų pabaigos. Ponas Buzikas taip pat uždavė klausimą ir taip iš tikrųjų mes norėtume pradėti dėrybas dėl dėryboms e, dėl Šiaurės rauto 2 reikalingo mandato. Birželio 26 dieną įvyko ministrų susitikimas, bet jame buvo tik tai patikta informacinių pobūdžio, buvo tik patikta informacija apie Šiaurės rautą 2. Nebuvo nagrinėjamas tas klausimas. Ir mes norėtume elgtis ambicingai, mes norėtume sužinoti, kokia yra valstybių narių nuomonė, kokie reikalavimai turi būti taikomi trečiam vamzdynui ir apie tai, ar kokie tai reikalavimai galėtų būti taikomi ir Šiaurės rovės 2 projektui, ir po to galimiems kitiems projektams, pavyzdžiui, ir pietų srauto projektui. Mums labai svarbu užtikrinti, kad visi suprastų, kokia teisinė sistema galioja, kokią teisinę sistemą mes stengsime sukurti. Ir ta teisinė sistema turi leisti mums uh, ta sistema turėtų leisti mums e, suprasti, kaip reikėtų elgtis su įvairiais dujotiekiais ir koks čia turėtų būti komisijos vaidmuo. Pramonės strategija. Mes tęsime diskusijas dėl šios strategijos turinio ir mes taip pat norėtume, kad būtų vykdomi struktūriniai pokyčiai, kad e, pramonė būtų skaitmeninama, kad būtų pasirenk, pasirenkami tvarūs e, pramonės modeliai. Ir e, tikimės, kad komunikatas bus paskelbtas 2018 m. pavasarį, nes tai taip yra numatyta ta Europos vadovų tarybos išvadose. Sėdim.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 not not easy to to to catch all the uh, uh, all, all, uh, all the all the questions. Maybe you can repeat. Iš tikrųjų, nelengva gal prisiminti visus klausimus. Taip, galiu dar pakartoti savo klausimas. Mes turime viešųjų pirkimų direktyvą, kuri buvo patvirtinta 2009 metais. Joje yra numatyti viešųjų pirkimų gynybos srityje standartai, tačiau jie niekuomet nebuvo taikomi. Ir klausimas yra toks, ar jūs savo pirmininkavimo metu stengsitės užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma tam, kad galima būtų sutaupyti labai uh, vertingus, labai didelius mokesčių mokėtojų uh, pinigus, kurie yra švaistomi šiandien. Dėkoju Jums už šį klausimą. Mes padarysime viską, ką galime. Dėkoju. I hope that will be enough. Well, you, uh, eh, you see, they are very detailed. Matote, kad jūsų klausimai yra labai yra susijęs su konkrečiomis detalėmis. Ir aš nebejoju, kad eh, pirmininkaujančios šalies uh, ministrės pasižymės visus klausimus ir bandys į juos visus sureaguoti. Bet kolegos iš tikrųjų uždavinėti klausimus, kurie yra susiję su da, labai konkrečiomis detalėmis, gal ir nėra labai sąžininga. Bet jūs pasakėte puikiai žanginę kalbą, dėkoju ir dėkoju jums už uh, jūsų dalyvavimą mūsų posėdį ir linkiu jums kuo didesnės kloties ir sėkmės. To, to another issue, uh, another issue is... Uh, Einame prie kito klausimo. Labai svarbus klausimas, kaimynė darbo tarp telekomunikacijos ir mažos vidinės įmonės. Pane Urve Palo, verslumo ir informacinių technologijų ministrė. Mes jaučiamės labai atsakingi už šią mūsų veiklos dalį, už tai, ką daro Europos parlamentas šioje srityje, taigi pane Urbe Pelo, minis, gerbiama ministrė, labai laukiame jūsų pasisakymų apie jūsų darbo programą šiam pusmečiai. For you, for <laughs> e, Nelabai daug laiko jums yra pasirenkti kalbai. We go forward. Will... Labai, labai svarbu, kad e, pirmininkančios Estijos e, atstovė, ministrė e, išgirstų visus atsakymus ir galbūt raštu būtų galima taip pat pateikti vėliau atsakymus pirmininkavimo metu, tai mums labai svarbu. Jūsų programa, ministrė. Ačiū. Chair Professor Busek, members of the gerbiamas ministrė Buzdekai, komiteto nariai, gerbėmieji, džiugiuosi šią galimybę aptarti su jumis Estijos pirmininkavimo ES taryboje prioritetus E, nors e, dar tik e, pirmosios mūsų pirmininkavo savaitės, galiu pasakyti, kad mes labai atsakingai ėmėmės pirmininkamą, esame ryštingai nusiteikę, esame tikri, kad Europos šalis turi labai bendrumo, kad susiburtų ir sėkmingai spręstų šios dienos iššūkius, taip pat pasinaudotų mūsų laukiančių galimybių. Kaip už informacinės technologijas atsakinga ministrė galiu e, pasakyti, kad e, mums tenkantis iššūkiai ir galimybės skaitmeninėje srityje man e, labai artima tema ir šiandien kaip tik tai todėl norėčiau ir susitelkti į tas bendrosios skaitmeninės rinkos dalis, kurios yra svarbiausios įtrė komitetui. Vienas iš mūsų pirmininkavimo tikslų yra remti skaitmenę Europą ir kartu su e, savo trejato partneriais padarysim viską, kad e, taryba e, baigtų dėrybas dėl visų bendrosios skaitmeninės rinkos dokumentų 2018 metais, kad tai būtų padaryta laikantis terminų ir aišku, mes kliausimės jumis siekdami savo ambicijų. Reikėtų pasakyti, kad geras ryšys yra vienas iš kertinių laisvo domenų judėjimo akmenų, tai padeda verslui teikti inovatyves jau naujas paslaugas ir plėšiams pasinaudoti visiems skaitminio pasaulio galimybėm. Elektroninių ryšių kodeksas tai reikšmingas žingsnis, kaip nes visuomenės link ir tai yra vienas iš uh, E, prioritetų Estijos pirmininkavimo metu. Norime taryboje pasiekti kompromiso dėl elektroninių ryšių kodekso rudenį ir norėtumėm pradėti dėrybą su parlamentu. Džiugiuosi galimybę e, dirbti šią temą su įtra komitetu ir esu tikra, kad e, bendrų pastangų e, dėka judėsime e, į priekį ir bus pasiektas susitarimas, kuris tenkins visas šalis. Na, o kal konkrečiau kalbant apie BEREK reguliuotojų institucija kartu su valstybėm narėm, komisija ir parlamentu, mes turėsime rasti, kaip užtikrinti veiksmingą koordinavimą europinių lygmenių, tai turi būti daroma uh, nepamirštant, kaip svarbu užtikrinti investicijų tikrumą, taip pat atsižvelgti nacionalinės aplinkybės ir sieksime bendro požiūrio, kad kita pirmininkausianti valstybė galėtų pradėti trišalės dėrybas. Valstybės narės yra pasiryžusios plėtoti 5G tinklus ir kitą savaitę diskutuosiu su telekomunikacijų ministrais, su kokiu žingsniu galime imtis dabar. Dalyvaujame diskusijose su Europos parlamento narės ir tikiuosi, kad pasiūsime labai stiprų signalą dėl to, kad reikia greitai dėkti 5G tinklus. Ir žinoma, turint galvoje, kad bendroja skaitmeninė rinka yra nuolat besiplėtojantis reiškinys, mes turime galvoti apie tai, kas mūsų laukia. Ir, aišku, tai darome ir, ir šiandien. Turime galvoti apie teisinę politinę domenų ekonomikos e, sąrangą. E, pirmiausia, niekas nepaneiks iš tiesų, kad e, prieigos prie domenų užtikrinimas yra būtinas Europai, kad jie išliktų kompetitinga pasaulinėje ekonomikoje ir kaip tik tai todėl mes tu, turime pasinaudoti tuo, ko duomenės mums gali pasiūlyti. Europai reikia duomenų sąjungos, kur egzistuotų aiškios e, taisyklės ir privačiam ir viešam sektoriui. E, todėl e, sveikintinas komisijos pasiūlymas dėl laisvo domenų judėjimo, kuriuo būtų panaikinti e, domenų lokalizavimo apribojimą ir esu tikra, kad ITRE komitetas e, taip pat tuo labai džiaugsis, tačiau vis dėlto pirmininkančios valstybės e, vertinimų domenų lokalizavimo apribojimai yra tik tai vienas domenų sąjungos potencialo aspektų. Turime taip pat galvoti apie tai, kokie klausimai kyla, kaip pavyzdžiui, prieiga prie domenų ir nesmenių domenų uh, pakartotinės panaudojimas ir turint tai galvoje savo pirmininkavimo metu ketiname organizuoti politinės diskusijas dėl visų uh, laisvo domenų judėjimo aspekto neoficialioje taryboje Liepos mėnesį, kuris uh, sutikimas vyks Liepoje. Ir uh, tikimės gruodžio mėnesį taryboje organizuoti diskusijos dėl numatomo komisijos pasiūlymo dėl domenų likvidavimo apribojimo. Tačiau, aišku, tai yra tik tai pirmieji žingsniai lik domenų sąjungos ir tikimės, kad parlamentas mums paties, padės žengti į priekį kartu su mūsų trejato partneriais ir galiausiai turime nepamiršti pasaulinio kibernetinių išpolių iš tiesų tos temos nepavyks išvengti. Ir aišku, skaitmenė bendroji rinka taip pat uh, turi būti um, apsaugoto europinio lygmenio ir uh, lauksime komisijos pasiūlymo dėl kibernetinio saugumo sertifikavimo ir ženklinimo. Pasitikėjimas ir bendradavimas tarp valstybių narių, taip pat tarp institucijų yra asmeninis elementas ir um, pradėsime uh, renkti uh, rudenį atnaujintą NISA mandatą. Tačiau, aišku, visa, visa tai, kas susiję su skaitmeninė rinka, nėra vienintelė mano atsakomybės sritis. Aš taip pat atlieku labai e, svarbų darbą susijusią su kosmoso sritim ir pirmininkaudama Estija e, išskyrė kaip savo prioritetą prasmingą indėlį į Europos kosmoto, kosmoso strategijos įgyvenimą. Pirmininkaujantį valstybę ypač akcentuos pastangas, kaip būtų galima e, gerinti ES kosmoso politiką, kad e, tai būtų e, įrankis, kuris padėtų kurti ES darbo vietas, užtikrinti ekonomikos augimą, investicijas, konkurencingumą dėmesio skirsime pavyzdiniai Koperniko programai, kur, kurios e, na, laikotarpio vidurio vertinimas, kaip tik tai dabar atliekamas 14-16 metų. Ketiname parengti tarybos išvadas dėl to, ko buvo pasimokyta įgyveninant programą, tačiau svarbiausia dėl um, pro, programos Europos stebėsena uh, ateities. Ir Mes e, sieksime, kad e, tai duotų kuo didesnės naudos Europos piliečiams ir ekonomikai. Dėl Galileo e, pirmininkaujant Estija planuoja, kad bus taryboje patvirtintos išvados dėl tarpinio vertinimo GNSS reglamento gruodžio mėnesio transporto ir telekomunikacijų ministrų taryboje įgyvendinant skaitmeninę darbo atvarkę, pirmininkaujantį Estiją siekia atkreipti dėmesį į tą naudą, kokią duoda platesnės ir išmanesnės skaitmeninių technologijų taikymas. Ir mes, aišku, susitelksime į taip, kaip būtų galima geriau um, suprasti, apdoroti ir panaudoti kosmoso duomenis, kad E, tai padėtų e, kurti visame pasaulyje konkurencingas darbo, e, darbo vietas, plėtoti įmonės ir teikti geresnės viešasias paslaugas Europoje. Ir kaip tik tai į šias temas ir bus atkreiptas didžiausias dėmesys Europos kosmoso savaitėje, kuri vyks Estijoje šiais metais nuo lapkričio 3 iki 9 dienos. Ir aišku, tai, ką aš išsakiau, nėra viskas, ką būtų galima pasakyti apie skaitmeninę Europą. Mes žinome, kad kosmoso sritis e, yra be kraštę ir e, aišku, e, per artimiausius pusšešto mėnesio mes suteik, sutelksime visą savo dėmesį į paminėtas temas. Ačiū už jūsų dėmesį. Now... Ačiū, ministrė. Dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų. Kolegos, prašyčiau e, apsiriboti dviem minutėm pasisakančiųjų politinių frakcijų vardu, o kiti kalbėtojai gaus po vieną minutę. EPP pirmiausia. Mone, pone Del Kastijo. Ačiū, pirmininkė ministrė, malonu Jūs čia pasveikinti. Ačiū už galimybę pasidalinti, aptarti su Jumis e, ryštingus įsipareigojimus skaitmeniniai sričiai sieki e, įgyvendinti permainas. Čia taip pat noriu padėkoti už Jūsų projektus, numatomus ir pirmininkavimo programą. E, skaitmeninės pertvarkos ir junglumo, susietumo aspektas yra pagrindinis. Be, be šių aspektų negalėsime skaitmeninės e, revoliucijos ES perkelti į kitą lygmenį. Jūs puikiai žinote, kad elektroninių ryšių kaštai užtikrina galimybės užtikrinti puikų geras jungtis, pavyzdžiui, e, ypač spartus, e, ypač spartus internetas. Ir šiandien turime galimybę ir esame pasiryžę e, E, pasiekti susitarimo šešėlinių pranešėjų susitikime parlamente ir tikiuosi, kad bus pasiektas politinis susitarimas tuo klausimu. Jei tai bus padaryta, galėsime balsuoti rugsėjo 11-ąją ir po to būsime pasirengę pradėti trišalės dėrybas. Negalime kol kas pažadėti jums kaip tarybos atstovams ar savo patiems, kad pavyks pasiekti to politinio susitarimo, bet galime kai ką pažadėti. Tai yra e, skirti reikalingą politinę valią. Nebejoju, kad ir jūs tą patį galite paštėti. Ačiū. Sosdemų frakcijos vardu ponas Zorinio. Ačiū. Turėjau galimybę palinkėti jūsų kolegijai visokiojo pasiekmės e, Estės pirmininkavimo metu. Taip pat kalbėjau apie tai, kad su jūsų pirmininkavimu siejame didelius lūkesčius, ypač e, skaitmeninės sąjungos srityje. Manome, kad tai labai įdomus projektas, tačiau turime užsitarnauti Europos piliečių pasitikėjimą, jei iš ties norime sukurti tą sąjungą. Ir turiu, noriu pasidalinti keliais pastebėjimais. Kaip jūs rengėtės išnaudoti Wi-Fi for You iniciatyvą. E, tai bus nemokamo interneto prieiga įvairiose vietos bendruomenėse Europoje. Ar manote, kad taip užsitikrinsime, gal, gal įgysime didesnį Europos piliečių pasitikėjimą informacinę visuomenę? Manau, kad estos pirmininkavimo metu būtų e, gerai pabandyti išnaudoti energetikos sąjungos, skaitmaninės sąjungos, uh, sąsajas, tai padėtų mums kovoti su energiniu skurdu bei gyvendinti įsipareigojimus prisimtus pagal Paryžiaus susitarimą. Energetikos rytis ir skaitmeninė ekonomika yra susijusios. E, tai atskleidžia mums daugybę galimybių. Tai tikrai įdomus dalykas, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ta pati klausimui uždabar jūsų kolegė. Tai vidinis tinklas. Uh, E, dviejų e, tinklų sąsajos, kurios leistų mums užsitikrinti didesnį konkurencingumą. Toliau ponas Tošenovski. Ačiū. Džiugu Jūs pasveikinti mūsų komitete. Tikrai malonu, kad atinate į mūsų komitetą pirmininkavimo pradžioje. Ačiū. Jūs minėjote, kaip svarbu kalbėti apie ateitį ir norėčiau pratesti kolegės Dekastijo mintį. Turiu štai kokį klausimą. Iš tikrųjų, kalbėjome, buvo minėti pamatiniai dalykai Tačiau yra dar vienas susijęs svarbus dalykas - berek apibrieštis. Pasiūlymas šiuo klausimu tai nėra labai didelis. Didelis apimties pasiūlymas, bet aš esu pranešėjęs šiuo klausimu. Ar galėtumėte labiau tai pakomentuoti plačiau? E, pone Dekastijo, taip pat noriu, kad du pranešimai būtų kiek manoma labiau susijęti, jų svarstymas būtų susijęs ir noriu paklausti, koks tvarkaraštis numatomas. Uh, E, taryba dar nepradėjo svarstyti šio teisės akto pasiūlymo ir aš noriu paklausti, kokie tolesni žingsniai numatomi ateityje. Dėl Galileo. Jūs kalbėjote apie tai, kokia svarbi ES kosmoso politika Galileo projektas yra vienas stambiausių e, šios ryties projektų, bent jau finansinė prasme. Todėl norėčiau paprašyti, kad pakomentuotumėt, kodėl buvo apkarpytas šios programos biudžetas, kas nutiko taryboje. Ir norėčiau pasakyti kolegų šiame komitete vardu, kad mus nustebino žinia apie sprendimą apkarpyti finansavimą šiai programai. Gal galite papasakoti daugiau, kas nutiko taryboje, nes tai tikrai apsunkins projekto įgyvendinimą ir noriu palinkėti Jums sėkmės pirmininkavimą. Tai tikrai nelengva užduotis. Ir tie šeši mėnesiai Jūsų pirmininkavimo bus šiek tiek trumpesni, nes įsterps vasaros atostogos. Pone Kalas, Saldė frakcijos vardu, dar kartą pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtają kalbą. E, sveiki, Urva. Mm. Turiu konkrečių klausimų. Visų pirma, taryba įtraukė į skaitmeninio turinio pranešimo ir elektroninių komunikacijų kodeksą kai kurias papildomas paslaugas. Ar tai nereiškia, kad mes e, apsunkinsime šias, šį sektorių reglamentavimu, kai tuo tarpu reikia lankstesnio požiūrio, daugiau galimybių įmonėms. Kitas klausimas susijęs su laisvų domenų judėjimu ir vietos mastu taikomais apribojimais šalise. Ką Jūs apie tai manote? Ką Jūs manote apie valstybių narių ketinimus pasilaikyti savo duomenį savo? jos man, valstybės mano, kad tų e, apribojimų atsisakymas nėra geras dalykas. Ką jūs apie tai manote? E, toliau kodavimas, šifravimas bei atsarginiai išėjimai. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie teroristinius išpolius, kalbame apie šifruotus, šif, šifruotas žinias, apie kod, koduotas žinias, apie tai, uh, kaip komunikuoja mūsų policijos paėgos, tačiau jos negalėtų, jos negalėtų komunikuoti be užkoduotų e, žinių siuntimo galimybės. Ačiū. Toliau ponas Butiko, Fežaliųjų frakcijos vardu. Sveiki, ministre. Turiu keletą klausimų. sąsajos tarp skaitmeninimo ir energetikos jau buvo minėtos ir pratesdamas e, pamastymus šią temą, norėčiau paprašyti, kad pakomentuotumėt platesni, platesnės sąsajas tarp skatmeninimo, ekologinio našumo ir žiedinės ekonomikos. Kaip šie elementai tarpusavį yra susiję ir ką galima nuveikti E, apimant platesnės, tai ne tik energetikos ir susijęjant skirtingus sektorius. Norėčiau, kad pakomentuotumėt štai, kad atrodo, kad vyksta savotiškos varžybos skaitmeninimo srityje tarp skirtingų pasaulio regionų. Kaip jūs tai vertinate? Kiek laiko jūsų nuomonė mes turime, kad sukurtume į ateitį orientuotą tvarę pramonę šioje srityje. Ar nebus taip, kad mes iškrisime iš tų varžytinių, nes atsiliksime? Ir trečias klausimas susijęs su abipusiškumu. Tose varžytinėse vyksta ir konkurencija dėl e, reglamentavimo priemonių. Regionais renkasi skirtingą reglamentavimo politiką. Ar mes turėtume E, siekti abipusiškumo, pavyzdžiui, dėl duomenų vietos nustatymo. Kai kurios e, institucijos primiktinai reikalauja galimybės e, lokalizuoti duomenys. Mes nepalaikome tokių siūlymų. Kaip manote, kokį sprendimą čia reikėtų rinktis? turite laiko pasiruošti atsakymams. Ir dabar e, kole, kolegos turės galimybę kalbėti po vieną minutę. Pone Karinšinė, pone Nibler tuomet. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, ministrė. Aš irgi jums linkiu visokiojopos sėkmės e, pirmininkavimą ir jūsų darbe. Matau, kad jūs e, esate parengę tikrai plataus užmojo programą. Linkime sėkmės. Noriu paminėti dar vieną klausimą, kurio neminėjote ir kuris yra svarbus jūsų šaliai, kur ir čia daugelis iš jūsų galėtų pasimokyti. Elektroninės vyriausybės rytis. Ne viena kita šalis e, ES tiek daug nėra nuveikusi tiek daug veiklos nevykdo šioje srityje kaip jūs. Ar jūs rengiatės kitoms valstybėms pademonstruoti, kaip jūs dirbate šioje srityje, kad jos pasektų jūsų pavyzdžių? Kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti. Jūs minėjote e, kibernetinį saugumą, sakėte, kad reikia daugiau įgaliojimų šioje srityje. Ar planuojate kokius nors papildomus veiksmus? Kosmoso politika. E, Gal galėtumėte papasakoti, ką planuojate daryti su Galileo ir Kopernikus programomis ir apie kokias konkrečias iniciatyvas mastote šiuose srityse. Ačiū ir ponas Bonė. Ačiū. Ir sėkmės. Tikisim, tikimės, kad Estija pirmininkavimo metu įkvėps e, naujos dvasios skaitmaniniai darbo tvarkiai Europoje. E, Visų, turiu keletą klausimų. E, galimybė nemokamai dėl laisvo domenų srauto. Ką Jūs manote apie tai? Prasidės valstybių darybos šio klausimu, kokie sprendimai čia būtų įmanomi. Uh, Kitas klausimas taip pat susijęs su laisvų duomenų srautų judėjimu. Estijos vyriausybė paskelbė deklaraciją dėl skaitmeninės sveikatos e, ir visuomenės kovo, kovo mėnesį. Tai labai kvepiantis dokumentas. Kaip ketinate pradėti darbą su valstybėmis narėmis pagal šią darbo atvarkę ir suvienyti pastangas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 mane išvers, todėl aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Aš norėčiau patikoti visiems, kas uždavė man klausimus, kas pateikė pasiūlymų ir išsakė savo pastabas. Aš tikiuosi, kad aš viską gerai pasižymėjau ir nieko ne, nepamiršiu ir atsakysiu į visus jūsų klausimus. Aš pritariu tam, ką sakė ponė Del Castillo. Ir galiu tik patvirtinti, kad mes siekiame tų pačių tikslų ir mes tikimės, kad mums pavyks juos pasiekti. Iš esmės, kai mes kalbame apie ryšį ir mes visi suprantame, ką reiškia geras interneto ryšys, ką reiškia geras duomenų judėjimas. Uh, Be daramo ryšio negali būti jokio duomenų judėjimo. Ir tas ryšys turi būti geros kokybės, jis turi pasiekti visus geografinius regionus. Ir tas ryšys turi būti aukštos kokybės. Tai reiškia, kad duomenės turi, gai, uh, turi keliauti greitai, nepriklausomai nuo jų apimties. Toliau jūs klausite apie Wi-Fi for You iniciatyvą. Tai yra gera iniciatyva. Ir mes laukiame, kol pasiūlymas bus e, patvirtintas abiejų teisėkros institucijų. Ir mes e, esame pasiruošę rūdienį pradėti dirbti ties šią iniciatyvą ir tikimės, kad e, mums pavyks užtikrinti ją deramą finansavimą. Toliau, elektroninio ryšio kodeksas. Tai yra nepaprastai svarbus dokumentų rinkinys. Ir viena iš svarbiausių, tai yra viena iš svarbiausių temų, Ir e, Birželio 29 dieną iš tikrųjų mums pavyko susitarti dėl daug ko, mes e, dabar suprantame, kokią kryptimį turėtume judėti. Dabar e, pora žodžių apie Berek. Tarybos požiūris yra dėl Beriko štai toks. Pirmiausia, mes turime išnagrinėti, kokios užduotis turi būti patikėtos Beriko. Reikėtų be abejo pirmiausia vertinti, kokios tos užduotis yra šiuo metu. Ir po to reikės pagalvoti apie tai, kokios užduotis turi būti aiškiai apibrieštos e, rengiamame reglamente dėl bereko. Toliau. Gruodį vyks konkurencingumo e, ministrų taryba, tarybos posėdis ir mes tikimės, kad ten visi ministrai atsakingi už kosmoso klausimus galės e, aptarti mūsų kosmoso strategiją, kurią gruodžio mėnesį sukaks vieneri metai. Taigi mes galėsime aptarti, kaip yra gyvendinama, kokia yra mūsų patirtis. Mes suprantame, kad Kopernikos yra labai reikalinga programa, bet e, e, ji turi būti geriau finansuojama. Ir mes e, turime užtikrinti, kad, kad kad duomenės e, e, keliauja per e, kosmosą būtų pasiekiami visiems. Mes savo pirmininkavimo metu pasistengsime padaryti viską, kad duomenys būtų prieinami verslininkams. Tai yra labai svarbu, jei norime užtikrinti, kad ES būtų konkurencinga. Mes turėtume gerinti savo konkurencingumą, o tam reikia užtikrinti, kad valstybės narėse būtų daromos tinkamos skaitmeninimo pastangos, kad duomenys galėtų laisvai keliauti ir taip palengvinti ekonominę veiklą. Tai yra vienintelis būdas beje skatinti mūsų ekonomiką. Mes turime geriau naudoti duomenimis ir turime geriau suprasti, kokie gali būti ateities poreikiai. Toliau, ponios Kalas klausimai. Aš pasistengsiu juos dabar susirasti, surasti, kur jiegi yra. Žinau, kad viską pasižymėjau. Dėkuoju. Pirmasis klausimas. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, ar ne per daug mes reguliuojame informacinių technologijų bendrovės. Mes e, iš tikrųjų nenorime, kad reglamentavimas būtų perteklinis. Šiuo metu du. Do šių bendrovių bendra aplinka yra palanki šioms bendrovėms. Ir taip ir turi būti. Ir kai pirmininkavo Malta, mes kalbėjome apie tai, kad mes norime, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos. Taip pat turi būti užtikrintas proporcingumas ir teisinės garantijos visiems rinkos dalyviams. Mes norėtume, kad turinio direktyva ir kiti su skaitmininėmis technologijomis susiję teisės aktai numatytų tuos pačius reikalavimus. Toliau šifravimas, duomenų šifravimas. Šiuo metu mes nelaukiame dar jokio pasiūlymo dėl to vadinamo backdoor ir dėl duomenų šifravimo. Kibernetinis saugumas. Keli klausimai buvo ir su tuo susiję. 2018 m. pavasarį Taigi 2018 m. pavasarį turi būti visą apimtimi gyvendintos visos uh, šios ryties direktyvos. Ir, e, ir komisija pažadėjo iki rugsėjo mėnesio paskelbti naują kibernetinio saugumo strategiją. Šiandien taikoma strategija. Strategija yra ketveri, penkeri metai. Atrodytų, kad tai nėra daug, bet e, kibernetinės pasaulis keičiasi taip greitai, kad e, ši strategija turi būti atnaujinta. Ir Šiame procese turi aktyviai dalyvauti visos valstybės narės. Reikia atnaujinti visas kibernetinio saugumo direktyvas, visus, visus su to susijusius teisės aktus ir jie turi būti tinkamai įgyvendinami. Dažnai matome, kad nuo kibernetinių išpolių nukenčia pirmiausia tarptautinės įmonės. Ir Mes suprantame, kad kibernetinis nesaugumas neturėtų apsiriboti tik viena kokia nors šalimi. Toliau, elektroninė uh, vyriausybė. Mes iš tikrųjų daug ką pasiekėme šioje srityje, Estijoje, skiriame tam labai daug dėmesio ir jie neklystų. Lapkričio mėnesį vyks aukšto lygio konferencija, kurioje bus kalbama apie elektroninę vyriausybę. Šioje e, konferencijoje mes galėtume aptarti, e, kokie veiksmai bus reikalingi ateityje, skleidžiant e, ir dėgiant elektroninę vyriausybę. Bus beje šiame renginėje kalbama ir apie kitas aktualias temas. Paskutinis klausimas. Galilėjo ir tai, kad buvo sumažintas e, jam skirtas biudžetas. Na, aš galiu tik tai pasakyti, kad mes padarysime viską, kad net ir su mažesniais biudžeto ištekliais mes galėtume kuo geriau išnaudoti šios programos potencialą. Laisvas duomenų judėjimas. Tai yra tema, kur, apie kurią kalbėjo keli parlamento nariai ir aš galiu Jūs patikinti, kad mes uh, darysime viską, kad čia būtų daroma pažanga. Mes laukiame komisijos pasiūlymo dėl bendros sistemos ir rugsėjo mėnesį vyks politinės diskusijos šią temą. Aš tikiuosi, kad aš sakiau į visus klausimus. Man labai malonu su jumis susitikti. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite apsilankyti Estijoje. Mes esame numatę surenkti. 50 įvairių renginių skirtų skaitminėms technologijams. Skaitmeninimas ir skaitminės technologijos yra da, tema, kuri Estijoje neapsiriboja vien mano ministerija. Tai yra klausimas, kuris vienaip ir kitaip paliečia ir visas kitas ministerijas. Ir mes džiaugsimės, jei Europos parlamento nariai galės dalyvauti šiuose renginiuose. Aš galiu jūs patikinti, nors gal ir nesu dėl to tikra. Jūs, galiu Jūs patikinti, kad Jūs atsakėte į visus klausimus, bet gal neįsigilinti visas detalės, bet tai beje ir nėra įmanoma dėl to, kad uh, per mažai laiko yra numatyta mūsų diskusijai. Bet labai svarbu, kad Jūs išgirdote klausimus ir galėsite į juos atsižvelgti talinę Svarbu buvo, kad jūs juos išgirdote, net jeigu jūs ir neatsakėte. Ir mes tikimės, kad jūs galėsite pateisinti mūsų lūkesčius. Anksčiau ir vėliau. Labai labai dėkoju Jums, ponė ministrė, dėkoju Jums už uh, Jūsų žanginę kalbą ir tai, kad Jūs stengiatės atsakyti į visus klausimus ir mes linkime Jums visokiojopos sėkmės per kitą pusmetį. It was great possibility and big honor to me. Thank you. Um... Ačiū. Tai buvo nuostabi galimybė susitikti su jumis, didelė garbė, labai ačiū uždėmesi, už puikius klausimus, pastebėjimus. Tikiuosi pasimatyti Talinę, kaip suprantu, netrukus jūsų laukia vasaros atostogos, tai taip pat noriu, norėčiau palinkėti gerų atostogų. Ačiū kolegos. Visuomet taip jau atsitinka per mūsų posėdžius. tiesiog atsakysiu kolegai Rankurdui, kuris tikėsi tokio atsakymu, kad ne visuomet gauname išsamus atsakymus į mūsų klausimus, bet jie yra pasižymėti ir pastebėti ir norėčiau. Na, a, a, na, akcentuoti na, tai, kad būtų patenkinti jūsų lūkesčiai, kad nesakytumėt, kad nebuvo atsakyta jūsų klausimą, nes iš tiesų uh, Labai e, gerai, e, kad užduodami visam e, detalus klausimai ir tikrai neturėtumėt jų vengti, bet ne visus įmanoma atsakyti iš karto. Tad dėkoju už jūsų kantrybę, supratingumą. Ir norėčiau paraginti visus užduoti visus klausimus, kuriuos pagėdojate užduoti, net ir labai detalius. Na, dabar pereiname prie kito klausimų, tyrimai ir švietimas. Sveikiname Estijos švietimo ir tyrimo ministrą Melės Reps, kiek žinome, pane Reps nėra atsakinga už inovacijas. Tačiau mums tai labai susiję dalykai - tyrimai ir inovacijos. Tad uh, nenustepkite, jei e, bus užduotas klausimas ir e, inovacijų klausimų, nes negalime atsijėti tų dviejų dalykų. Na, ir e, galbūt tos klausimus galėsite perduoti kitam jūsų vyriausybės ministrui. Tačiau švietimas, tyrimai, inovacijos sudaro žinių trikampę. Ir tai yra labai svarbu. Svarbu, kad tas trikampis būtų išlaikytas ir e, ne viena tema nebūtų nustumta į šalį. Horizontas 2020 programa, pamatinė na, devintoji programa, aišku, tai įdomiausios temos, e, galbūt e, bus klausimų dėl, dėl švietimo, nes, aišku, mes nesame švietimo komitetas, bet visgi tyrimai švietimo susiję dalykai. Gerbimo, žodis Jums. Ačiū. Gerbės ponia Buzikė buvo mm, gera galimybė susitikti ir šiek tiek anksčiau ir tikiuosi, kad per atimiausius mėnesius dar ne vienas sutikimas laukia. Gerbiami Europos parlamento nariai, kolegos, didžiulė garbė lankytis pas jumis, pas jūs pirmą kartą apsikeisti nuomonėm atstovaujant tarybai pirmininkaujančią valstybę, taip pat išgirsti jų mintis šios dienos tokiam neformaliam susitikime. Galimybė susitikti, aišku, buvo puikia. Džiaugiuosi galimybė išgirsti jūsų klausimus. Aišku, jūs diskutuojate tokius klausimus kaip horizonto programa ir, ir aišku, mus tie klausimai labai tai domina. Estija pirmininkauja pirmą kartą. Mūsų valstybėje gyventojai remia ES, tad mums uh, lengviau turbūt yra laikytis vieningo požiūrio ir turėti e, vienodą supratimą, kas e, būtų geriausia ES bendrai paėmus. Mm, tai labai savo tyrimų srityje, kadangi e, konkurencingoje aplinkoje ES turi būti e, vieninga ir aišku, jeigu tyrimai gali suteikti pridinės verties, tai suteikia labai gerų galimybių. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelias mūsų prioritetų ir aišku, lauksime tolesnių diskusijų su jumis dėl to ir taip pat bus įdomu išgirsti jūsų pastebėjimus. Pirmininkaujantį Estiją dabar išgyvena labai svarbu laikotarpį. Tai pradame diskusijas dėl ES biudžeto po 20 e, metų ir e, aišku e, vyks po metų egzistencinės diskusijos ir ES ateities ir mes daug dėmesio tam skiriam mūsų bendras politikos tikslas yra pabandyti stabdyti pesimizmą ir parodyti, koks galimas kelias yra vieningai e, Europai, taip pat ir tyrimų e, srityje. Ir e, mūsų pirmininkavimo metu bus laikotarpio vertinimas programos Horizontas 2020 dar dalyko keli metai. Prisidėjo diskusijos visgi dėl ateities šitos programos na, svarbios bus ir na, diskusijos čia per parlamente ir taip pat paskeltas lami. Na, darbas ataskaitai ir norėčiau padėkoti parlamentui. Jūsų, jūsų parengtas buvo labai samus pranešimas dėl Horizontas 2020 programos ir tai buvo iš tiesų pirmasis do, dokumentas ir labai išsamus pasirengimas ateities pamatiniai programai Na, iš tiesų yra uh, svarbus klausimas, kuriam skirsime uh, prioritetą mūsų pirmininkavimo metu. Uh, praeitą savaitę uh, teko dalyvauti konferencijoje, daugelis uh, kolegų čia dalyvavo. Ir, uh, Skabezon uh, dalyvavo ir ekspertų diskusijose dėl to, kas vyks po 20 metų, buvo bendras sutarimas dėl to, koks svarbus kokie svarbus tyrimai yra Europoje, koks svarbus bendradarbiavimas tyrimų inovacijos rytyje, kaip pirmininkas minėjo, akivaizdu, kad tyrimų be inovacijų negali būti ir atvirkščiai, tai susiję dalykai ir taip pat norėčiau pasakyti, kad ir laikotarpio vidurio vertinimuose ir lamie ataskaitoje taip pat yra kalbama apie tai, kad tyrimai neįmanomi be, be, be švietimo. Na, o kalbant apie kompetenciją, tai, aišku, labai svarbus yra pamatas, o tai yra švietimas ir tai labai svarbu mūsų šios dienos diskusijom. Jei pagalvotumėm apie diskusijas dėl ES biudžeto ateityje, reikėtų geriau turbūt argumentuoti, kodėl Europa turėtų investuoti ir tyrimus inovacijas. Tai reikėtų geriau argumentuoti negu iki šiol. Aišku, labai daug įrodymų yra, kad tyrimai ir inovacijos daro uh, labai didelį ir teigiamą įtiką visuomeniai, ekonomikai Ir aišku, mes tai galime pademonstruoti ir todėl pasirinkome savo pirmininkavimo prioritetu. Aišku, tą žinias turime paversti įtikinančiais argumentais tiems, kurie dėrėsis dėl biudžeto ES nacionalinių lygmenių. Estijoje, pavyzdžiui, mes didžiuojamės elektroninė valdžia, kalbėjote apie tai su mūsų ministrė ką tik, tačiau be tyrimų tai nebūtų įmanoma. Tai buvo ilgas proces, procesas ir tai gerai išmanantis novatyvus žmonės buvo viso to pagrindas. Ir, aišku, labai sunku yra įvertinti universiteto ar mokslinio tyrimų svarbą Estijoje. Pakskalis Lami kalba apie tai, kad reikia didinti, didinti finansavimą tyrimams ir inovacijoms ir sako, kad reikia ne tik tai maloniems mokslui būti, tai labai svarbu Europos e, tapatybei, nes e, tai yra labai svarbu siekiant pasitikti ateities e, iššūkius, nes iš tiesų tyrimai inovacijos gali įkvėpti žmonės ir neturėtumėm nuvertinti to vaidmens, kurią tyrimai gali atlikti Europos ateityje. Visgi Europa neskiria 3 procentų tyrimams inovacijams. In tik tai 0,3 procentų ir 90 procentų investicijų tyrimus inovacijas yra nacionalinių lygmenių ir tai 10 procentų ES lygmenių. Ir e, aišku, savo pirmininkavimo metu mes dėmesio skirsime ne tik tai ES biudžetui, bet ir e, nacionaliniam biudžetam, kad būtų galima didinti finansavimą tyrimui ir. Uh, tyrimams ir inovacijoms. Kalbant apie kitą pamatinę programą, taryba turiu kalbėti apie tai, kad ta programa turėtų didelį poveikį. Ir iš tiesų ir lamė ataskaita ir kiti dokumentai bus pagrindas diskusijoms. Mūsų prioritetas yra racionalizuoti investicijas į tyrimus ir inovacijas. Ir tai yra svarbi tema ir mes manome, e, susitelkti į tai, kad e, būtų didinamas nuseklumas tyrimų ir inovacijų partnerysčių. E, šia, ši tema kartojasi nuolat, taip pat ir atliekant Horizontas 2020 programos laikotarpio tarp vertinimą vis daugiau partnerysčių yra. Ir tai sudaro šis 25 procentus Horizontas 2020 programos. Uh, Ir šiais metais tai pasiekia netgi 60 procentų, kaip nurodoma lami ataskaitoje, kad minimalus tikslas turėtų būti panaikinti trečdalį finansavimo sistemų, priemonių, akronimų. Mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad reikėtų plėtoti labiau strateginį e, požiūrį į Europos tyrimus ir inovacijas, kad būtų dinamas nuseklumas ir atvirumas naujiem e, dalyviam. Yra numatomos išvados dėl horizonto 2020 laikotarpio vidurio vertinimo. Ir e, galiausiai norėčiau pakviesti į Estijos rengiamą konferenciją skirtą tyrimams Konferencija vyks e, spalio 12 dieną, vyks aukšto lygio diskusijos apie tai, kaip būtų galima padidinti e, poveikia yra tyrimų vertę. Tikimės, kad rasime naujų argumentų dėl to, kad būtų dinamos investicijos į tyrimus Europoje. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad pirmininkaudama Estija padarys viską, kad užtikru, užtikrintų kuo geresnį bendradarbiavimą su Europos parlamentu, bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų ir su, su tyrimais, moksliniam institucijom, atitinkamais. Uh, sektoriais, nes e, tai yra labai svarbu tyrimams ir inovacijoms Europoje po 20 metų. Ačiū už šią svarbę paskutinę žinę bei už e, kitus svarbius pranešimus mums. Ponas Eleris, EPP frakcijos vardu. Sveiki, ponė ministrė. E, noriu pasveikinti Jūs parlamente ir pasidžiaugti E, kad jūsų šalis e, taip rengėsi savo pirmininkavimui ir vykdė veiklą ir parlamente. Buvo įdomu stebėti, kad nedidelė valstybė e, taip puikiai pasirengė pirmininkavimui, ypač mokslinio tyrimų srityje. Taip ne visada yra. Reikia pažymėti, kad gerokai didesnės valstybės ne visada gerai pasirengė noriu paklausti tiesiai šviesiai. Jūsų pirmininkavimo metu veikiausiai bus svarstomi e, e, principai, parem, kuriais paremtas biudžetas, prisimenant lamy pasisakymą per savaitgalį e, 2020 kontekste nepasieksime 3 procentų tikslo skirimo. E, šiam tikslu, šiai sričiai, kaip, kaip žinote, nors ES biudžetas yra salginai nedidelis, bet kai, kur, kai kurios nemažai valstybių apkarpo savo nacionalinius biudžetus ir taip pat ir pramonė mažina finansavimą moksliniams tyrimams ir praktiniam jų pritaikymui. Nežiūrint į, į viską vis dėlto svarbiausi tampa pinigai. Noriu paklausti, ar jūsų pirmininkavimas parems parlamento suformuluotus siekius, e, suformuluotus biudžeto projekte, jie gana e, kuklus 200. 200 milijardų eurų, lyginant su lami e, E, pasiūlymų, pagal kurį, jeigu norime pasiekti 400 milijardų eurų iki 2010-ųjų, kasmet reiktų skirti 50 milijardų eurų. Bet jeigu lyginsime situaciją su Azija, JAV, e, su konkuruojančiomis rinkomis Kinija, kai kuriomis Azijos valstybėmis, tos šalis nuolatos savo biudžetą didino, kai tuo tarpu mūsiškis išliko gana kuklus. Galima apie viską kalbėti neutraliai, bet ar jūs esate pasirengę palaikyti e, ambicingesnius pasiūlymus, kuriuos pateiks e, komisija, pavyzdžiui, dėl, dėl didesnio finansavimo, dėl, dėl didesnio biudžeto šiai sričiai. Taip pat noriu paklausti dėl kompetencijų programos. Vis dėlto išlieka nemažas praga inovacijų srityje Europoje. Uh, parlamentas dalyvavo, yra pakviestas į konferenciją, kuri vyks Čekijoje, kurioje dalyvaus 13 valstybių narių ir tikrai būtų. Tikrai geras dalykas, didelis laimėjimas, jeigu jūsų, jūsų e, šalis pirmininkavimo metu paremtų siekius šioje srityje. Tikrai būčiau dėkingas už daugiau informacijos šią temą. Sozemų frakcijos vardu toliau. Pone Libacka. Ačiū pirmininkė, tikrai malonu vėl susitikti su ministre. Mes buvome susitikę rytinėme posėdėje ir taip pat kalbėjome apie švietimą. Dabar norėčiau kalbėti tik apie mokslinius tyrimus ir žodžiu Jums keletą klausimų. Ką Jūs manote ir kokių veiksmų norite imtis e, naujos pagrindų programos kontekste, kad būtų sumažintas netoligus teritorinis pasiskirstimas Horizontas 2020 programos gavėjų. 60 procentų šios programos e, biudžeto buvo išdalinta keturioms valstybėms, taigi tai labai situacija yra labai nesubalansuota. Mes turime kažką keisti, reikia sustiprinti partnerystės ir mane domina, kaip jūs rengėtės tai daryti. Taip pat, ar paremsite parlamento pasiūlymą e, praplėsti pratesti kompetencijų patentą bei e, finansuoti kitus projektus, kurie tikrai geri, bet fondų jiems pritrūko. Taip pat, pratesdamas ankstesnio kalbėtojo mintį, noriu paklausti, ar nevertėtų pabandyti siekti sinerginio uh, efekto mokslinių tyrimų kontekste, uh, gyvendant įvairias programas, e, ypač atsižvelgiant į tai, kiek daug lėšų skiriama gynybai, nes gynybos sektoriui reikia e, tyrimų, ypač fundamentaliųjų tyrimų, nes kitaip ne, neprogresuos tos žudimo mašinos. Ačiū. Toliau žodis ponui Tošenovskijai. EKR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu taip pat Jūs pasveikinti čia. Tikrai malonu Jūs matyti mūsų komitete. Ir noriu padėkoti Jums už Jūsų žodžius apie mokslinių tyrimų svarbą. Moksliniai tyrimai yra mūsų indėlis į ateitį. Galbūt E, pritrunka laiko, kol pasinaudojame mokslinio tyrimų rezultatais, bet žinau, kad viskas įbūna ypač sunku pradžioje permant pirmininkavimą, bet aš norėčiau pakalbėti apie Horizontas 2020 ir Brexitą ir šių, šių dviejų klausimų sąsajas. Kaip žinote, Jungtinė karalystė vaidino svarbu vaidmenį o, universitetinių tyrimų pasaulyje o programa Horizontas 2020 bus užbaigta 2020-aisiais. Mums svarbu žinoti, kas įvyks e, Jungtiniai karalystė išstojant iš ES. Ne, nebebus Jungtinės karalystės indėlio į e, mokslinius tyrimus. Ir žinau, kad breksito dėrybose dar ne, nepradėtas svarstyti mokslinių tyrimų klausimas, bet manau, kad reikia jo kuo greičiau imtis. Nes jeigu breksitas vyks draugiškai, tikiuosi, kad mūsų universitetiniai ryšiai nepakis. Ir tikiuosi, kad viskas vyks e, draugiškoje aplinkoje nes Jungtinė karalystė yra e, lyderė universitetinių tyrimų pasaulyje. Ačiū dar kartą ir sėkmės pirmininkavime. Ačiū. Toliau ponia Kaja Kalas. Alde frakcijos ir Estijos atstovė. Neaišku, kas svarbiau šiandien. Ačiū. Vėlgi užduosiu klausimą estų kalba. Du klausimus. Yra daugybė gerų programų dėl mokslinių tyrimų e, finansavimo, tačiau nėra, tos programos yra finansuojamos, tačiau jos tarpusavėje nėra susijėtos. Todėl pratęsiu ką tik užduotą klausimą. Ar Estija pirmininkavimo metu mm, bandys užtikrinti įvairių programų sinergijos efektą? Taip pat turiu klausimą apie robotiką ir dirbtinį intelektą. Ar Estija ketina imtis nagrinėti e, robotikos ir dirbtinio intelekto e, srities programas. Ačiū, ponas Turmes, toliau. Turiu klausimą apie tai, kas vadinama tai, tai, apie tai, kas nematoma, bet apie ką visi žino ir kas tarsi stūkso e, horizonte. Noriu pakalbėti apie daug kainavusi, daug kainuojantį brandolių sintezės reaktorių, kuris iš tikrųjų pradės būti naudotas gal 2080-aisiais. E, du projektai buvo gyvendinimi yra įgyvendinami Junktinėje karalystėje ir niekas apie tai nekalba. Kalbama apie tai, kad pinigai turi būti investuojami e, taip, kad tai būtų naudinga. E, Sėjome daug vilčių su tuo projektu, dabar, nutrauk, dabar jis nutrauktas. Ir e, tam pro, tame projekte dirbo 2000 šviesiausių pasaulio protų. Todėl, jeigu jūs e, sukaup, suteikia reištingai reikėtų imtis šio na, vaiduok, praktiškai vaiduoklių tapusio projekto. Kitas klausimas. Kinija e, labai gerai veikia konkurencijos srityje ir per tris metus sugebėjo mus pasivyti Saulės energijos srityje. Kodėl? E, todėl, kad mes ne, negalime rasti 500 milijonų ar 1 milijardo eurų, kad galėtume į, įgyvendinti, investuoti į Saulės energijos projektą, kur idėjos gimsta Europoje, tačiau neturime rizikos kapitalo, kad pereitume į naujos kartos technologijas. Nežiūrinti tai, kad mes esame lyderiai pasaulyje šios įtie, visi geriausi tyrėjai šios įties dirba Europoje, Italijoje, tačiau negalime tų tyrimų paversti pramoniniais projektais. Todėl, jei nedėsime pastangų Europoje šioje srityje, mes atsiliksime nuo Azijos. Viskas taps gražia istorija. Aš esu optimistas. Stengiuosi būti optimistu kiekvieną dieną. Tačiau turime kartais suvokti, kur yra mūsų silpnosios vietos. Taigi reikia rizinės, kap, rizikos kapitalo ir apsisprendimo veikti. Much, colleague. Dėkuoju. First of all, um, Uh, dear members of Na kągi, gerbėjai Europos parlamento nariai, man yra nepaprastai malonu matyti, kad iš esmės uh, mums rūpi tie patys dalykai. Mus taip pat neramina tai, apie ką kalbėjo ponas Turmes. Tai yra tai, kad Azija ir ne vien Kinija, bet visa kitos Azijos šalės, Koreja, Indija, žengia į priekį labai sparčiai. Ir mūsų įprastinės konkurentas JAV taip pat e, juda į priekį labai greitai. Mes apie tai kalbame ir mes vis dar galvojame, kad esame 28 valstybės narės ir kiekviena turi savo interesų, interesų turi kiekvienos gebėjimai, galimybės. Yra da, būdingos tik tai tai šaliai. Taip labai svarbu yra užtikrinti, kad mūsų mokslininkai galėtų dirbti savarankiškai. Uh, Jie yra laisvi ir mane neramina tai, kad visos mūsų programos turi būti mums naudingos. Ir moksliniai tyrimai yra būtent tas rytis, kurioje žmonės gali daryti tai, ką nori ir jie gali padaryti tikrai labai daug, ką ypač ilgalaikėje perspektyvoje. Ir mums reikia skatinti glaudesnį bendradarbiavimą mokslinio tyrimų srityje ir reikia, kad mokslinio tyrimų rezultatai būtų pritaikomi praktikoje. Ir mes čia galvojame apie du dalykus. Pirmiausia, mes norime visą sistemą racionalizuoti ir ponia Liubeska apie tai kalbėjo. Labai svarbu yra parodyti, kad mes galime iš tikrųjų orientuotis šiame dėlėme miške. Problemų esame įvairių ir ponia Kalas apie tai kalbėjo, yra įvairių problemų, įvairių partnerysčių. Ir pirmiausia, mes turime uh, įsiaiškinti, uh, ką galima būtų racionalizuoti. Taigi mūsų siekiai yra dideli, bet mes tenksime viską padaryti, ką esame numatę. Uh, Ir antras svarbus dalykas. Ir jūs e, apie tai kalbėjote ir e, lamy tą patį e, daro, apie tą patį kalbą. Tai yra tai, kad mums reikia didesnio finansavimo. Jūs visi apie tai kalbėjote. Mokslinis tyrimus reikia geriau finansuoti tiek nacionalinių, tiek ES lygmenimis. Ir jūs klausėte, pavyzdžiui, ko mes sieksime, kiek esame ambicingi. Mes pradėjome darybas e, taryboje ir visi, su visais, kas yra sakingas už mokslinius tyrimus ir visi sutarė, kad nėra jokio klausimo. Mes turime kur kas ambicingiau remti mokslinius tyrimus. Bet mes galvojame, kad čia galima būtų tai, taip pat pasitelkti antrąjį argumentą. Tai yra parodyti, kaip moksliniai tyrimai inovacijos gali teigiamai veikti mūsų ūkį, mūsų ekonomiką. Ir mes to ir sieksime. Mes e, e, susitinkam su variais mokslininkais, universiteto atstovais ir visi iš esmės kalbame apie tą patį. Ir dabar mes turime e, sutelkti įvairių visų šalių politikus ir juos įtikinti, e, tai skaitant ir finansų ir ekonomikos ministrus. Bet e, nesvarbu, ar kalbėtume apie 120 e, procentų ar apie pastangų padvigubinimą, vis tiek mes priklausytume čia nuo Europos parlamento. Europos parlamentas yra didelė svarbi varomoji jėga taryboje mes bendraujame su valstybėmis narėmis ir mm, darbas e, dėl pasiūlymo tik pradėtas, bet mes norime, kad jis būtų kuo ambicingesnis. Panas Tošinovski kalbėjo apie breksitą. Mes visi esame susirūpinę dėl breksito. Iš tikrųjų, dar per anksti būtų uh, bandyti numatyti, kuo baigsis darybos. Rinktinė karalystė pati tu irgi to nežino. Bet jei kalbėtume apie mokslinius tyrimus ir apie kitas rytis, ir jei pagalvotume apie jaunimą, apie dėstytojus, apie mokslininkus, jie visi yra susirūpinę dėl breksito padarinių. Ir be abejo, visi esame suinteresuoti plėtoti bendradarbiavimą. Ypač kai tas bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas supra, ir gal galima turėti, būtų turėti judumos schemas, kurios leistų mums geriau bendradarbiauti. Vėl mes turime savo dėrybų partneriams išaiškinti, kokia yra mūsų pozicija. Bet jei visos šalis siekia tų pačių tikslų, nebejoju, kad mums pavyks įsaugoti mūsų bendradarbiavimą. Toliau. Finansinių schemų ateitis ir ko galima tikėtis. Man atrodo, kad mm, pradžia yra gera, mes turime gerus argumentus, turime vidutinės trukmės mm, ataskaitą ir mes e, tikrai atlikome visus e, e, visus reikalingus tyrimus pagalvojame apie tai, kaip galime būtų da, racionalizuoti da, mūsų da, ekonomiką, kaip galima būtų įvairias problemas spręsti bendrai ir jei pašaltumėte įvairias iniciatyvas, pavyzdžiui, inovacijų tarybos iniciatyvą, matome, kad galimos yra energijos sinergijos, Ir tai, tai yra akivaizdu ir iš pasiūlymų dėl struktūrinių fondų. Galvojame, kaip galima būtų sutelkti įvairius fondus ir e, tų fondų lėšas panaudoti tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai. Bet nebejojame, kad ir mokslininkai galėtų taip pat paskatinti, ne, pritraukti daugiau investicijų į mokslinius tyrimus. Ir jūs puikiai žinote, kad ne, Yra, pažiūrėjau, e, ir tokių minčių, kad tam e, tikra dalis žemės ūkio biudžeto galėtų būti skirta moksliniams tyrimams ir tas pas dabar kalbama ir apie gynybos e, politiką. Ir iš esmės mūsų nuomonė da, yra panašiai jūsų pozicija. kompetencijos ir, ir e, žinios e, požiūris, e, principas matuojant žinias kiek, tenkančias kiekvienam gyventojui gal yra geras principas. Mes dabar galvojame apie tolesnius žingsnius. Ir jūsų pranešime, lami pranešime, taip pat yra pateikta, pavyzdžiui, įvairių minčių apie tai, kaip galime būtų pasinaudoti struktūriniais fondais, kitais fondais. Ir yra ir kitų pasiūlymų. Aš manau, kad mes savo pirmininkavimo metu galim pasižiūrėti tuo, kad mes turime tikrai gerą pagrindą tolesniems diskusijoms, žinome, kokie yra atliktų tyrimų rezultatai. Ir dabar mes galime pradėti bendradarbiavimą ir kalbėti apie partnerystės tarp įvairių mokslininkų, bet ir tarp valstybių narių. Ir ba, iš tikrųjų dabar galime realiai pradėti galvoti apie tai, ką mums pavyks pasiekti savo pirmininkavimo metu ir ką mes galėsime palikti Bulgarijai. Dėkoju Jums už visus Jūsų atsakymus. Aš tikiuosi, kad jūs pirmininkaudami atsižvelgsite į visus mūsų užduotus klausimus, užsakytas pastabas ir kad uh, jūs vadovaudami darbui tarybai nepamiršite mūsų mums rūpimų temų. Dėkojame nu, už tai, kad jūs pas mus atvykote ir mes e, tikimės, kad mes galėsime labai sėkmingai bendradarbiauti, taip kaip jūs e, ir e, kalbėjote savo žanginėje kalboje. Labai dėkoju. Thank you. Thanks, uh, dear friends, ladies and gentlemen, European Union. Bičiuliai, Gerbėmieji, ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, tai 14 mūsų darbo tvarkės punktas, pranešėjas Morten Helvek Petersen Žinoma, čia kalba eina apie švarios energetikos e, e, paketą. Šis reglamentas yra skirta tam, skirtas tam, kad e, atspindėtų naujas agentūros funkcijas taip pat, tai būtų na, suderintas pakeitimais rinkoje pranešėjas pateikė 36 pakeitimus siekiant labiau sustiprinti agentūrą. Toks buvo pagrindinis mūsų pranešėjo uždavinys, kalbant labai bendrai. Bet dabar jums, jums leidus suteiksiu žodį kolegai diskusijų pradžiai. Ačiū, noriu padėkoti šešėliniam pranešėjam už diskusijas. Tai e, labai techninis, sudėtingas e, dokumentas. Mes netgi surengėme seminarą, kad sužinotumėm daugiau apie patį pasiūlymą. Na, apie konkrečias detalės tai buvo labai naudinga, norint e, aptarti visus pasiūlymų aspektus. Mums reikia energetikos vidaus rinkos, nauda būtų didžiulė ir vartotojams, ir verslui, taip pat ir visai mūsų planetai, komisijos vertinimo. Uh, 7,5 milijardų per metus tiek naudos tai suteiks tokia didžiulė suma. Vis, visgi mes neturime bendros energetikos rinkos, mes netgi nepasiekėm lengvai pasiekiamų rezultatų kurie duotų realios naudos vartotojams ir Šiandien pigi elektra negali pasiekti tų regionų, kur elektra brangi, elektra netiekiama tarp valstybių ir, ir netgi, pavyzdžiui, ryšys tarp Danijos ir, ir, ir Vokietijos neveikia. Dėl to netenkama kasmet 40 milijonų eurų ir daug kur. Uh, tokie iššūkiai kyla Europoje, to galima išvengti, nes iš tiesų galime gauti naudos e, įdėkę protingas reformas. Šiame komitete e, dažnai e, sakome, kad norim, kad rinka veiktų. Tačiau tam, kad ji veiktų, mums reikia tam tikro reguliavimo. ACER kartu su NCI sėkmingai angetinklo kodeksus, kūrė bendras taisyklės ir didino standartizavimo lygmenį. Tačiau visgi ir toliau turime stiprinti atsar, kad galėtumėm gauti informacijos, labai svarbu gyvendinti na, teisės aktus. Tai būtina bet kokiai reformai. Taip pat ir šiuo atveju. Kaip tik tai todėl ir toliau turėtume akcentuoti, koks svarbus yra subsidiarumas, turime užtikrinti, kad sprendimai būtų primami tinkamame lygmenyje, kaip tik tai todėl mums reikia daugiau regioninio bendradarbiavimo. Be jo valstybės e, narės e, gina savo vietos e, rinkas ir kaip tik tai todėl mums reikia regioninės reformos. Kačiai Roks, aš galiu, galiu, jūs tiesiog, kuris sako, kad Roks sukeltų grėsmės jų veiklai, tačiau kolegos, aš norėčiau jūs paraginti susipažinti su komisijos pasiūlymu ir su pranešimu, nes iš tiesų uh, daug kas klaidingai suprantama. Uh, kalbant apie šį labai techninį dokumentą. O tai būtina suprasti, jeigu norime diskutuoti šio klausimu. Pranešime siūlau daug priemonių dėl ACR, pavyzdžiui, direktorių kompetencijos. Matau, manau, kad, manau, kad direktorius kompetencijas reikia stiprinti kad regionės institucijos galėtų teikti pasiūlymus uh, ir e, agentūra priimtų e, sprendimus, e, tai turėtų teigiamo poveikio bendrai energetikos rinkai. Žinome, agentūros ištekliai labai riboti yra kur kas mažesnė negu reikia. Todėl mano nuomonė gerai veikianti ACER agentūra turėtų turėti tinkamą stabilų finansavimą ir kaip tik todėl aš manau, kad ACER turėtų turėti galimybę imti mokestį už tam tikras paslaugas. Aš manau, kad e, e, agentūra turi dirbti viešojo intereso. Kalbant apie valdyseną, e, turime išlaikyti sutarimus tarp nacionalinių reguliavimo institucijų, tai geriausia būtų galima užtikrinti per paprastosios daugumos balsavimo taisyklės. Direktorius turėtų būti atsakingas Europos parlamentui, kaip yra numatyta ir dabartinėme atsar reglamente. Manau, kad visa tai pastumėtų atsartinkamą linkme, tai būtų žingsnis link tikros vidaus rinkos. Ir tai vienas ryčių, kur mes kaip politikai turėtumėm užtikrinti rezultatų pasiekimą Europos piliečių vardan, turėtume užtikrinti sprendimus, kurie lemtų mažesnės kainas, tai siekime rezultatų. Ir pirmininkė, e, esu pasirengęs išklausyti šešėlinių pradėšėjų komentarus ir esu pasirengęs toliau dirbti su kolegomis. Dėkui. For, for Ačiū už Jūsų e, ir pranešimą. Ir uh, kalbą diskusijoms pradėti. Dabar sutiksiu žodį kolegui Pohe, jis yra šešėlinis pranešėjas, atstovaujantis SND frakcijai. EPP frakcijų šešėlinis pranešėjas nekalbės. E, ne. Pirmininkė, gerbiamas Mortinai kolegos, Visų pirma, norėčiau padėkoti Martinui už pranešimą. Ačiū už likščiol vykusią bendradarbiavimą. Šitą pasiūlymą galima vertinti įvairiais aspektais. Visų pirma, pavyzdžiui, būtų stiprinami ACR įgaliojimai ir antras aspektas būtų atskirų institucijų veikimas. Mano pozicija labai aiški ir mums reikia stipresnės agentūros su daugiau įgaliojimų, kuriai tektų tokios užduotis kurios būtų gyvenamos, kad būtų galima užtikrinti energiją piliečiams. Iš tiesų kalba eina ne tik tai apie galiomus, bet taip pat ir apie išteklius, kurios turėtų agentūra. Labai svarbu, kad agentūra turėtų tokius įgaliojimus, kad galėtų stebėti vidaus rinką. Kartu jai reikia įgaliojimų priimti sprendimus, kad būtų galima užpildyti ir teisėkuros spragas agentūra, taip pat turi turėti galimybę priimti privalomus ir gyvenamus sprendimus, kad galėtų vykdyti regioninę ir europinę veiklą. Ant roko ir kitos e, institucijos galėtų veikti. Manau, kad agentūra turėtų turėti galimybę priversti tas institucijas gyventi jos sprendimus, jeigu, jeigu reikia taikyti nuobaudas per nacionalinės reguliavimo institucijas. Agentūra taip pat turėtų, turėtų galimybę taikyti nuobodas, jei sprendimai nevykdomi yra. Tai padėtų užtikrinti, kad atsiras lieptų į rinkos poreikius, energetikos sistemų poreikius. Reiktų aptarti tris pagrindinės problemas, tai yra riboti finansiniai ir žmonių ištekliai, reguliavimo valdybos, balsavimo taisyklių poveikčiai ir taip pat pasiūlymą komisijai panaikinti pri, prievalė valdybos nariams laikytis politinių nurodymų dėl finansinių ir žmonių išteklių pirmiausia. Atsar turėtų turėti galimybę imti mokestį už registravimą, aišku, pagal savo kompetencijos ribose. Antra, dėl balsavimo reguliuotojo valdyboje balsavimas turėtų būti paprasta dauguma, ne dviejų trečdalių Ir kiekviena valstybė narė turėtų turėti tik vieną balsą. Administracinė e, valdyba neturėtų vadovautis politiniais nurodymais. Tai yra labai e, nu, svarbu, kad e, agentūra galėtų gerai veikti. Ir galiausiai manau, kad skaidrumas ir atskaitindumas turėtų būti stiprinami ir agentūroje ir nacionalinėse reguliavimo institucijose pana Henkela, czyli sprawozdawcy cienia. Ponas Tošenovskis toliau. E, jis pakeičia šiandien poną Renkelį, e, kar frakcijos šešėlinį pranešėją. Ačiū. Pirmininkė, ponas Hans Olaf Hancock šešėlės pranešėjas negalėjo ateiti į šiandienos posėdį ir aš pristatysiu jo poziciją. Jis dėkoja pranešėjai už jo pranešimą ir labai teigiamai vertina komisijos pasiūlymą, o pranešėjas jo nuomonė dar labiau jį patobulino. Pavyzdžiui, penktasis pakeitimas e, yra tikrai sveikintinas, nes jame kalbama apie E, saistantį reglamentą dėl ENSO dalyvavimo ir tai turėtų atitikti e, kodeksą. E, saistančius sprendimus turėtų įgyvendinti nacionalinės reguliavimo institucijos, o agentūrai turi būti suteikta galimybė prašyti duomenų ir informacijos iš e, reglamentuojančių institucijų pagal jos, jai patikėtas galės ir užtikrinant visos didmenos rinkos skai, veikimo skaidrumą. Taip pat turime kovoti su moni, monopolistinėmis struktūromis, kad link, rinka būtų visapusiškai liberalizuota ir kad galėtume pasiūlyti elektrą konkurencingomis kainomis. Agentūra turėtų priimti sprendimus e, apimančius tarp valstybinį elementą. Ir čia reikia didesnės priežiūros kontrolės atsiprašau, didesnės priežiūros Europos mastu. Reikia organizuoti rinkos priežiūrą ir parengti e, tiekimo e, kodeksą, imtis m, mm, kainodaros ir e, per aukštų kainų klausimų. Taigi tai yra Enisos, tai turi būti Enisos užduotis ir Olafas bendrai pasisako už didesnį biudžetą šiai agentūrai ir už tai, kad jie dirbtų daugiau darbuotojų. Atsiprašau už tokį ilgą pasisakymą, bet tai buvo kolegos parengtas tekstas. Panas Turmes, ačiū. E, norėčiau pristatyti kolegos parengtą pasisakymą. Tikriausiai nėra kitos tokios agentūros, kurioje, kurios atveju e, e, investicijų graža būtų tokia didelė. kel, investavę kelis milijonus ga, gauname iš kelių šimtų milijonų naudą. Tai tuo pasiekėme gerų reglamentavimų, gerais reglamentais. Tačiau EISA agentūra šiuo metu sprendžia pasitikėjimo klausimą. Aš pasisakau už regioninio bendradarbiavimo tarybas. Reikia jas paremti, kad vengtume e, nacionalinius e, siaurus nacionalinius interesus, todėl manau, kad tos tarybos galėtų viską išjudinti. Tačiau šiandien agentūros veikimas dėl kai kurių, na, nebūtinai techninių klaidų, bet neišmintingo politinio požiūrio, atvirai pasakius, atsirado nemaža įtampa tarp EISA vadovo ir kai kurių nacionalinių institucijų. Ir atrodo, kad tai susiję su to, kad ne visada užtikrinamas pakankamas skaidrumas. Ir turime savęs paklausti štai ko. Aš už tai, kad eisiai suteiktume daugiau galių, tačiau turime patikrinti taip pat, ar vidinės skaidrumo, skaidrumą reglamentuojančios taisyklės atitinka tokios svarbios tarptautinės organizacijos uh, veiklą. Taip pat e, siūlymai atgalinę data spręsti e, išleidimo ir spręsti prioritetinio skirstumo klausimus. kai kurie reglamentuotojai, man atrodo, dar nesuprato, kad pasaulis yra apvalus ir kad prekyba vykdama ne prekybos vardan, bet dėl to, kad rinka geriausiai pasirūpina sistema, kuri yra labiau decentralizuota. Aš tikiuosi, kad eis agentūra taip pat tai suvoks. Tu, norime perėti prie E, atsinaudinančių šaltinių šimtų procentų ir tą reglamentavimo institucijos taip pat turi suvokti. Ir taip pat turiu klausimą komisijai, manau, yra dar vienas keistokas dalykas - rinkimo taisyklės. Egzistuoja lobistinė organizacija pavadinimu SIA. Ir man atrodo, kad vienas asmuo visko užsima. Uh, lobistinė organizacija veikia iš vien su reglamentuotojų valdyba. Na, ar tikrai tai būtent yra geras veiklos metodas? SEA yra nacionalinių reguliavimo institucijų uh, lobistinė struktūra. Tik, tikrai nėra gerai, kad viena organizacija visko rūpinasi ir paskui organizuoja rinkimus taip, kad, kad yra įmanoma iš, išrinkti tik vieną asmenį tą patį. Juk kalbame apie oficialią ES instituciją, kuri priima sprendimus ir kita vertus lobistinė organizacija. Tai tikrai nėra geras veiklos būdas. CIA organizacija turėtų turėti savo vadovą, o EISA e turėtų turėti savo vadovą. Tai taip sumaišomi vaidmenys lobistinės organizacijos bei labai svarbios e, vadovavimo labai svarbiai europinė organizacija taip pat. Ačiū toliau ponas Silikijotis Guoja frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Mortenui už bendradarbiavimą noriu aiškiai pasakyti, EISA nėra Europos agentūra, tai yra bendradarbiavimo platforma tarp energijos reguliavimo institucijų. Todėl tai neturėtų e, formuotis, įtakoti strategijos. Iki šiandienos bendryje nepavyko išspręsti tiekimo problemų ir užtikrinti, kad būtų išspręstas kai kurių regionų izoliuotumo klausimas. Todėl į mūsų šalių ypatumus reikia labai rimtai atsižvelgti. Deja, pateikti pasiūlymai ir komisijos pasiūlymas, kurį parėmė kolega Petersen, siūlo su, su, suteikti eisai didesnės galės, o tai prieštarauja valstybių narių suverenioms teisėms politikos formavimo procese. Todėl tai E, susilpnina nacionalinių e, energijos reguliavimo institucijų vaidmenį, kurios jos vaidino iki šiol. Pagal 43 straipsnį EISOS valdyba turėtų tvirtinti strategiją dėl santykių su trečiosiomis šalimis. Tačiau, atsiprašau, EISA nėra politinė institucija, neturėtų būti sutiktas tokios galios. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti patikėtas valstybėms narėms ir tik tų trečiųjų šalių atžvilgių, kurios įgyvendino bendrijos akį energetikos ir aplinkosaugos rytise ES susitarimų kontekste. Todėl EISA neturėtų galimy, turėti gal, galimybės savavališkai priimti sprendimų tokiais svarbiais klausimais. Noriu pasakyti dar porą e, dalykų apie EISOS reguliavimo tarybą jos veikimą. Visų narių dalyvavimas joje yra tikrai labai svarbus. Mes tikėjame pakeitimą 23 straipsnių dėl balsavimo taisyklių. Anksčiau buvo reikalaujama dviejų trečiųjų dauguma, tačiau šis pasiūlymas yra pavojingas. Jis kenkia e, atstovavimo aspektui šioje institucijoje. Bijau, kad tai neparanku tik tai mažesnių ES valstybių narių interesams. Žinome, kaip tie klausimai yra sprendžiami. Tokiu, priimant sprendimus tokiu lygmeniu. Ir šių pastabų pagrindų mes teiksime eilę visų kitų pakeitimų. Ačiū dabar Žodis Europos komisijai, energetikos direktorato vadovui ponui Borhartui. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad aš kiekvienų klausimų pasisakau. Iš tikrųjų, reikia mums bendradarbiauti su jumis, o jūs tarpusavėje irgi bendradarbiaukite. Noriu pasidžiaugti pono Peterseno pranešimu ir patiktais pakeitimais. Ne tik dėl to, kad jie džedalmi palaiko komisijos pasiūlymą ir mes už tai esame dėkingi, bet ir dėl to, kad pakeitimuose sustiprinti keletas mūsų pasiūlymo niuansų. Jūs netgi, jūs užmojai mažesni net mūsų, negu mūsų patikslinsiu, kokiais atvejais ir taip pat paminėsiu, kuriais klausimais sustiprinate mūsų pasiūlymą. Jūsų užmojai menkesni, vertinant e, tai, kaip jūs įsivaizduoja EISOS e, dalyvavimą, priimant sprendimus dėl metodologijos regionų lygmenių. Tai susijęs su tinklų kodais su tinklų kodeksais, siūlote suteikti galimybę iš pradžių e, susitarti tinklams tarpusavę ir jeigu nepavyksta, tik tada kreiptis į eisą. Na, tai ne pati našiausia m, mm, procedūra egzistuojanti šiandien. Mes manome, kad būtų daug e, mm, prasmingiau, našiau tiesiai eisai suteikti galimybę priimti sprendimus konkrečių regionų atžvilgių. Bet tai vienintelė vieta, kur jūsų užmojai mažesni nei mūsų. Daugeliu atveju jūs praplečiate, sustiprinate mūsų pasiūlymą ir daugelis šiandien pasakysiu būtent ir paremė tokią idėją. Visų pirma, mūsų pasiūlyme nėra nieko finansavimo klausimų ir aš girdėjau uh, siūlymų, kad eisai būtų suteikta galimybė rinkti rinkliavas, rinkti tam tikrus mokesčius. Tai sustiprintų eisos finansinę padėtį, bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad reikia dar patobulinti formuluotės, nes jos turi aiškiai atitikti biudžeto taisyklės bei teisinį, juridinį pagrindą, kurio remdamasi veikia agentūra. Bet esu įsitikinęs, kad rasime tok, tokias formuluotės, kuriuose, kurios apriektų ir tą mokesčio atsiradimą ir atitiktų visus, e, visas teisinės bazės, todėl esame pasirengę e, suteikti paramą, pagalbą šiais klausimais, jeigu norėtumėt. Uh, Dar vienas dalykas, kurį mes pamiršome, bet jūs jo nepamiršote. Siūlote suteikti naujas galės eisai, kad ji galėtų pareikalauti e, reikalingos informacijos iš NSAU. Ir tai svarbu, nes praeitie turėjome daug problemų, nes perdavimo tinklų operatoriai nelinkia dosniai dalytis informaciją. Džiugu, kad praneš, savo pranešime jūs siūlote praplėsti ir apimti Renso dujų institucijų ir, ir uždės atsakingą Renso. Mes tiek daug dėmesio skiriame dabar elektrai. Čia elektrai ir dabar pradė, imsimės projekto, kur vis, bus teikiami visi tokie pat pasiūlymai dujų klausimų. Jūs nekriti, aš jūs čia nekritikuoju, tiesiog atkreipiu jūsų dėmesį į tuos aspektus. Taip pat siūlote stiprinti eisos vaidmenį atitikties klausimu. Visų pirma, sakote, kad nacionalinės reguliavimo institucijos pri privalo gyventi aisos sprendimus, dėl to aš neprieštarauju. Apie tai kalbame ketvirtajame pakeitime. Tačiau penktajame pakeitime nueinate dar šiek tiek toliau ir su, kalbate apie saistančius eisos sprendimus, kurių pagalba būtų užtikrintas teisės ak, atitiktis teisės aktams. Noriu pasiklausti jūsų, ar nemanote, kad tai šimtinės galios patikėtinos komisijai, kaip sutarčių sergėtojai, ar mes nenuiname per toli ir suteikiame e, tokį vaidmenį agentūrai, Tai yra suteikiame jai galimybę stebėti es teisės įgyvendinimą ir užtikrinti, kad būtų jos laikomasi. Griežtesnė priežiūra, reglamentavimo institucijų priežiūra, ponas Turmes kalbėjo apie regionės nedalyvavimo tai- tarybas, kalbėjau apie jas šį rytą. Šiek tiek e, kitokį e, trumpinį naudoju regioniniai koordinavimo centrai. Bet tai logiška išdava, jeigu atsiras tie regioniniai koordinavimo centrai, turės būti ir priežiūra, kurią vykdys reguliavimo institucijos ir daugybė keliamų klausimų, skundų mm, dėl regioninių koordinavimo centrų tiesiog išnyks, nes bus užtikrinta reikalinga priežiūra o visą kitą jau aptariau šį rytą. Kalbėjau apie būtinybę, kad, kad, apie tai, kad šios institucijos yra reikalingos ir svarbios regioninėme bendradarbiavime. Noriu atsakyti, pono Turmes, komisijų užduotą klausimą apie atrankos procedūrą reguliavimo e, institucijų valdybos pirmininko pos postą, rinkimus į šį postą. Ir taip pat mėtė sėja, privačią organizaciją. Jūs esate teisus, galiu labai aiškiai pasakyti, kad mes jau išsakėme savo nuomonę sėja organizacijai ir dabartinis pirmininkas, kuris sėdė, užima du postus, sėdė ant dviejų kėdžių. Pasakėme, kad komisija netoleruos numatomos rinkimų procedūros. Tai yra, sėjas skiria savo, renka pirmininką pas save ir paskui automatiškai tas asmuo atsisėda ir į reguliavimo institucijų organizacijos vadovo kėdė. Taip neturėtų būti renkamas reguliavimo institucijų vadovas mes tikrai pareikšime protestą. Aš sutinku su jumis, ponė Turmes. Turi būti du skirtingi asmenys šiuose postuose, tačiau mes negalime primesti tokio reikalavimo. Tačiau galime pareikalauti, kad reguliavimo institucijų vadovo rinkimai įvyktų pirma ir kad būtų pasiūlyti keli kandidatai ir po to privati institucija gali elgtis kaip nori. Jeigu išsirenka tą patį asmenį, puiku, bet turi būti, turi viskas vykti teisinga seka. Visų pirma, renkamas reguliavimo institucijų vadovas, o privati, privataus sektoriaus organizacija gali elgtis kaip nori. Mes stebėsime, kaip viskas vyks ir jei pastebėsime nukrypimų, mes tikrai su to nesitaikstysime ir priešinsime. Very much, director. Dėkoju Jums už Jūsų paaiškinimus, dėkoju už tai, kad Jūs pas, paaiškinote mums, kokia yra Europos komisijos pozicija. Tai yra svarbu, nes Jūs parengėte šį pasiūlymą ir dabar suteikiu žodį mūsų pranešėjai ponui Petersen. Ačiū, ponė pirminkė, ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms už visas pastabas. Ir aš turėčiau pasakyti, kad aš optimistiškai vertinu mūsų galimybės susitarti, nes aš stengsiuos uh, padaryti taip, kad kuo daugiau uh, kolegų pritartų šiam dokumentui. Ir apskritai, kai kalbame apie žiemos dokumentų rinkinį, mes visi norime susitarti Europos parlamente dėl savo bendros pozicijos, tam, kad galėtume kuo geriau dėrėtis su taryba. Ponui Poche aš norėčiau padėkoti už jo pastabas. Man atrodo, kad e, mūsų nuomonės e, daugelio aspektų sutampa. Ir ponui Tošehovskį, kuris kalbėjo AKR frakcijos vardu, taip pat norėčiau padėkoti. Dėkuoju Jums už Jūsų paramą, kuri man yra labai naudinga ir kuri vėlgi įkvepia optimizmo. Ir tas pats, tą pat noriu pasakyti ir ponui Turmes. Nežinau, ar aš pritariu visoms mintims, kurias išsakė ponas Likijotis, bet aš galiu Jums pasakyti, kad mes viską esame pasiruošę su Jumis aptarti. Ir galiausiai komisijos išsakytos pastabos. Be abejo, man nėra labai malonu girdėti, kai komisija sako, kad mūsų užmojai yra mažesni nei jos. Bet aš tikiuosi, kad galės viską išaiškinti komisijai per dėrybas. Akivaizdu, kad mes turime laikytis teisinio pagrindo tam, kad viskas būtų daroma teisingai. Taigi te, aš melai priimsiu jūsų patarimus dėl teisinio pagrindo tam, kad jis gerai veiktų. Uh, Toliau tvarkaraštis pakeitimus galima teikti iki rugsėjo vidurio, taigi per vasaros atostogas. Aš tikiuosi, kad kolegos atostogaudami suras savyje ir noro ir laiko tam, kad galėtų parengti savo pakeitimus. Dėkoju. Dėkoju ir tikiuosi, kad ir tarybos užmojai taip pat bus ne menki. Kol kas dar nėra aišku, kokia yra situacija. Na kągi, pakeitimus galime teikti iki rugsėjo 14 dienos 12 valandos. Labai dėkoju pranešėjui, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ir be abejo, dėkoju Europos komisijos atstovams. Ir dėkoju direktoriui be abejo. Na kągi, kolegos, periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimo. Tai yra bendroji įmonė, kuri yra įsteigta pagal 187 straipsnį. Tai yra konsultacinė byla ir Šios bendros įmonės tikslas yra suburti visas susijusias suinteresuotasias šalis ir prisidėti prie Europos kaip svarbios mokslinių tyrimų, demonstracinės ir dėgymo veiklos veikėjos biologinių produktų ir biodegalų rinkoje. Turėjau va, visą tą formuluotę jums perskaityti, todėl kad ji yra įrašyta reglamente. 2014 metais mūsų Pranešėjas buvo Lambert Van Nistelrooy. Ir ši vienoji įmonė turėtų veikti iki 2024 metų, tai reiškia, kad jie veiks 10, dirbs 10 metų. O šioje kadencijoje už šią įmonę yra atsakingas ponas Pokė, Miroslav Pokė. Taigi prašau, jums ir sutikiu žodį iš karto. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums už tokią įžangą ir dėkoju ir už šį labai įdomų posėdį. Šibero įmonė yra viena iš septynių bendrųjų įmonių. Ji buvo įkurta 2014 metais ir reglamente yra numatyta, kad ji turėtų veikti 10 metų, tai yra iki 2024 metų. Šios na, E, įmonės tikslas yra susiprinti mokslinius tyrimus, e, da, e, demonstracinė ir degimo veikla susijusios su biologiniais produktais ir biodegalais. Šiame pranešime kalbama apie pakeistą reglamentą ir kalbama apie tai, kaip, kaip galima būtų pakoreguoti vidaus uh, finansavimo mechanizmus. Bendras biudžetas yra 3,7 milijardo eurai ir tai yra privačios ir viešosios lėšos. Buvo sukurtas e, bendrosios įmonės konsorciumas ir šis konsorciumas iš. E, e, jo įnašas yra 2,73 milijardai eurų iš 3,7 milijardo. Taip pat yra nu, teikiamas materialinis įnašas, kurio vertė sudaro 182,5 milijonų eurų. Ir čia iškyla problema, todėl kad gali atsitikti taip, kad kai kurios įmonės finansiškai padaro savo įnašą į tą konsorciumą BBI, bet nedalyvauja iš tikrųjų. Ta, E, veikloje. Pavyzdžiui, toks e, įmonių įnašas gali būti naudojamas gyvendinant, e, pavyzdžiui, A įmonė įnaša lėšas ir po to tos lėšos naudojamos yra gyvendinti B įmonės projekto, o ta B įmonė gali būti A įmonės konkurentė. Taigi, tai ši, ši uh, sistema gali pakengti ir įmonėms, ir, ir apskritai visam sektoriui. Komisija nori pakeisti reglamentą, tai yra techninio pobūdžio pakeitimas. Ir e, dabar siūloma leisti įmonėms finansuoti konkrečius uh, projektus, kuriuos įgyvendina konsorciumas. Šis pakeitimas yra pasiūlytas po to, kai įvyko konsultacijos su konsorciumo nari, nariais, su mokslininkais ir su kitomis suinteresuotomis šalimis. Taigi buvo atsižvelgta visų šių veikėjų nuomonė. Aš įsigilinau į susidariusią situaciją Ir galiu pasakyti, kad iš esmės siūlomos, siūlomi pakeitimai neturėtų sukelti didelių sunkumų. Ir todėl aš manau, kad galime pritarti komisijos siūlomiems pakeitimams pakeitimams labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų laikomasi visų sąlygų ir reikalavimų ir kad ši programa galėtų ir toliau skaidriai ir veiksmingai veikti. Aš norėčiau paklausti komisijos, aš norėčiau sužinoti, kaip komisija ketina elgtis su 17 milijon, milijonų kurie šiuo metu yra laikomi rezerve ir nu, paklausti komisijos, ar iš tikrųjų laukia atskirų paraiškų. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų tyrimą iš esmės ir dėkuoju Jums už Jūsų pastangas surasti kuo daugiau informacijos, įsiaiškinti kuo daugiau dalykų ir pasidalinti su mumis visomis tomis mintimis. Mums labai svarbu suprasti, kaip veikia šios bendrusios įmonės, kurios yra pagristos privačiojo viešojo sektorių partnerystę. Ponas Gambus, EPP frakcijos atstovas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau patikoti ponui Poche už jo darbą rengiant šį dokumentą. Aš nebejoju, kad mums pavyks susitarti po to, kai bus pateikti pakeitimai. Man atrodo, kad jūs labai tiksliai nustatėte pagrindinę problemą ir pasakėte iš tikrųjų, kas kelia daugiausia sunkumų, kai kalba eina apie bendrų įmonių veiklą. Turint galvoje, kad šios įmonės yra labai svarbios ir kad čia kalba eina apie gan didelius finansinius įnašus, siūloma dabar pakeisti reglamentą tam, kad galima būtų finansuoti ko, savo įnašais konkrečius projektus, o ne finansuojant atskiras programas. Taip tai yra taip, kaip yra dabar. Ir tai padėtų įspręsti tam tikras susidariusias problemas. Komisija da, e, norėtų, da, kėsdama reglamentą, užkirsti, kad da, nebūtų pakengta šios bendrosios įmonės veiklai, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ir kad e, tame procese dalyvautų visos įmonės. Mes be, be abejo suprantame, kad e, mūsų pareiga yra sudaryti geresnės sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti universitetų veikloje, moksliniuose tyrimuose. Tačiau mes kartu turime suprasti, kad keisdami uh, šį reglamentą turėtume surenkti viešas konsultacijas su visomis suinteresuotomis šalimis. Tai yra reikalinga tam, kad piliečiai žinotų apie tai, kas vyksta ir kad visiems būtų aišku, da, ko, kokios bus pakeitimų pasakmes. Taigi komisija pateikė savo pasiūlymą dėl pakeitimų, bet aš manau, kad net jeigu tie pakeitimai yra geri, mes vis tiek turime viską labai gerai įsigilinti. Mes turime užtikrinti, kad būtų viskas gerai apibrėžta ir kad viskas vyktų kuo aiškiau, kuo skaidriau. O baigdamas, aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad ponas Poša iš tikrųjų puikiai padirbėjo iki šiol ir aš nebejoju, kad mums gavas pakeitimus pavyks susitarti dėl jų. Panas Foks. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju poną Vasbostričių, kuris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Ir aš taip pat norėčiau atsiprašyti kolegų. Aš turėsiu išeiti, nes turiu dalyvauti įkon komiteto posėdėje. Taigi, perskaitę šį pranešimą, iš karto turėsiu išeiti. EKR džiaugiasi, kad komisija pateikė, da, pasiūlė a, lankščiau finansuoti da, a, bendrosios įmonės veiklą. Ir tai yra svarbu, ir atsižvelgiant į tai, kad a, Toks modelis jau veikia e, kitose bendrose įmonėse. Ir šios bendros įmonės e, yra unikalios ir e, mes turime sureaguoti privačiojo sektoriaus susirūpinimą ir padėti jiems kuo veiksmingiau finansuoti projektus. Privačio viešojo sektorių partnerystės padeda mums kuo geriau išnaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Be to, tos partnerystės gali teigiamai paveikti visą sektorių. Kolega norėtų padėkoti pranešėjui už jo parengtą pranešimą ir EKR frakcija yra pasiruošusi bendradarbiauti su pranešėju ir kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju, taip, jūs kalbėjote Ekharto vardu, AKR frakcijos poziciją pristatėte. O dabar mes norėtume suteikti žodį poniai Maisner, kuri pristatys mus Alde frakcijos poziciją. Prašau. Taip labai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui Ir iš esmės aš galiu pritarti viskam, ką pasakė AKR, e, kolega iš AKR frakcijos. Aš manau, kad šis, šis pasiūlymas, šis dokumentas yra geras. Ir jei mes pažvelgtume į tai, kas vyksta Reidžių komitete ir kitose komitetuose, pamatysime, kad visi teigiamai vertina šį pasiūlymą. Ir tai yra labai gerai. Šis sektorius auga ir mes turime skatinti šį augimą. Ir turime steigti galimybę įmonėms tiesiogiai finansuoti e, e, joms rūpimus projektus. E, tai sumažins beje ir biurokratiją. Ir kaip ir sakė ką tik Fox, Mes žinome, kad toks modelis pasiteisina kitose įmonėse, tik tas modelis jau pats yra pasi, pasiteisinęs. Be to, čia kalba eina apie biodegalus, tai yra pakartotinio panaudojimo produktus. Gal net kada nors ateityje turėsime ir uh, tikrai gerai veikianti kūrą iš atsinaunančių šaltinių. Taigi turime viską daryti, kad paskatintume plė, šio sektoriaus plėtrą ir kad uh, ji būtų gerai finansuojama. Aš neturiu jokių klausimų, aš tiesiog tikiuosi, kad mes galėsime dirbti iš kartu ir aš pritariu komisijos pasiūlymui. Dėkoju. Toliau Europos komisijos vardu kalbės Valdemar Tiut. Jis yra iš mokslinio tyrimų, technologijų ir taikomosios veiklos generalinio direktorato padalinio atstovas. Susikiau visas jūsų pareigas, ar ne? Taip. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Pohi už puikų dokumentą. Aš nelabai ką e, ir te turiu pridurti. Uh, prie jo atliktos analizės. Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis sektorius yra nepaprastai svarbus. Apie tai jau šiandien kai kas kalbėjo. Bio sektorius ir e, ta, sektorius, kuriame kuriamos yra ta, technologijos, kurios iš esmės gali pakeisti mūsų ekonomikos modelį. Svarbu, ar kalbėtume apie biodegalus, ar be, apie įvairaus plastiko gamybą. Čia galima kalbėti ir apie atliekas ir trašas ir apie taip, kaip galima būtų biologinė, iš biologinių atliekų išgauti įvairias e, naudingasis medžiagas. Tai yra nepaprastai svarbu, net jeigu ir kalbėtume apie mūsų gebėjimą apsirūpinti maistu, jei kalbėtume apie e, mūsų e, norą efektyviai naudoti visus turimus išteklius. Tai tiek norėjau pasakyti ir dabar leiskite sureaguoti man į kai. Uh, E, pono Pop užduotą klausimą dėl 70 milijonų. Komisija, e, gindama komisijos finansinius interesus, atliko da, jai patikėtą pareigą dėl e, sunkumų, apie kuriuos kalbėjo ponas Poch. Įmonės nenori, e, nenori finansuoti savo konkurentų vykdomų projektų, todėl mes turime dalį biudžeto perkelti į ta, e, kitus metus. Kai mes supratome, da, e, kas netinka įmonėms, mes pateikėme šį pasiūlymą dėl pakeitimo ir mes tikimės, kad dar jį galima bus įgyvendinti, pradėti taikyti šiemet ir tuomet tas lėšas galėsime panaudoti jau kitais metais. Ir jeigu viskas vyks pagal planą, uh, mes galėsime sugražinti tuos 70 milijonų į e, biudžetą, į to konsortimo biudžetą. Ir e, bendrasis, taip bendrasis biudžetas nenukentėjęs. Ir e, dar vienas da, klausimas, da, veiklos įnašas ar da, įnašas uh, grinaisiais. Tai ne, nepaveikia mūsų administracinių sąnaudų. Ir tos, to konsorciumo administracinės sąnaudos lieka nepakitusios. Dar keli klausimas. Kai kas kalbėjo apie tai, kad toks modelis jau yra taikomas naujoviškų vaistų da, bendroje įmonėje ir jis pasiteisina. Na kągi, dėkuoju Jums už pastabas. Pa, na kągi, apibendrinantis žodis, paskutinis žodis. Visi sako, kad puikiai padirbėta, prašau. Um, Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Taip jau uh, sutapo, kad esu pranešėjas atsakingas už finansinės ataskaitas bendrumui, todėl pritarčiau tam, kas čia buvo pasakyta, kad pasirinktas tinkamas kelias į priekį. Tačiau kartu sutinku, kad trūko viešųjų konsultacijų, o tai vienintelis būdas visuomenė išsakyti savo nuomonę ir tai gali na, turėti neigiamo poveikio reglamento pakeitimą. Aš suprantu, kad mes siekiame spartaus proceso, orientuojamės 18 metus, tačiau tai negali būti pasiteisinimas, tai pagrista kritika, nes nebuvo surinktos viešosios konsultacijos, pritačiau tam, kad tai turėtų būti paminėta, nes to tikrai trūksta. Ir supratau, kodėl prieš porą, e, porą metų privatus sektorius iš atmedžio norėjo e, supras, e, sutikti su tom sąlygom, buvo, buvo tam tikras netinkamas supratimas, net, nes, nes taip nebuvo įprasta dirbti. Turiu galvoje, kad bendros įmonės reglamentas keičiamas taip greitai. Tikimės, kad tai bus patvirtinta rudenį ir kad bus galima iš naujo pradėti procesą labai greitai, 18 metais. Ačiū už jūsų baigiamąjį pasisakymą. Žvelgiu į darbo tvarkę Na ir galiu paskelbti, kad e, jūs buvote paskutinis kalbėtojas ir dabar galime eiti prie kitų klausimų. Tai 16 darbo atvarkės e, e, punktas, bet niekas žodžio neprašo, tai galime baigti posėdį. Susitiksime vėl rugsėjo 4 dieną po vasaros atostogų. Gerų atostogų. Pirmininkas maloniai dėkoja visiems vertėjams. Už puiko vertimą, sako pirmininkas. Šiandien matėm labai gerą pavyzdį. Estijos ministrės kalbėjo e, estiškai. Pirmininkas taip pat sako, kad ir vertėjai e, nusipelno atostogų. Tokiu būdu e, mes baigėme 40 minučių anksčiau ir turbūt to galima kompensuoti vertėjams už tai, kad vakar teko padirbėti ilgiau. Taigi iki rugsėjo viso gero.